Good morning. Good morning. Dear colleagues, this early time of the day, we're getting started with our session of the Libe Committee. By the usual... Pradėkime Libe komitetas darbą nuo, kaip įprasta, nuo pirmo darbo tvarkės punkto darbo tvarkės tvirtinimo, kuri ką tik buvo išplatinta. Jeigu niekas neprieštarauja, Tai tuomet laikykime darbo atvarkę patvirtintą ir perikime prie antro punkto pirmininko pranešimo Neturiu jokios informacijos, pranešimų. Tai, taigi galime eiti iš karto prie posėdžio protokolo tvirtinimo. Jeigu, na, jie nebuvo aptarti, bet jeigu sutinkate, laikykime protokolus patvirtintais. Atrodo, kad ne. Kągi, protokolai patvirtinti ir pereikime iš karto prie ketvirto darbo atverkės punkto. Pagal jį aptarsime ES pagrindinį teisų agentūros FRA metinę ataskaitą. 2010 metų metinė ataskaita ir e, šios agentūros kompetingas asmuo, ponas Morganas Džeram, pristatys šią ataskaitą. Pone Džeramai, sveiki atvykę į mūsų posėdį šiandien ryte. Uh, ir išklausysime jūsų 2010 metų metinės ataskaitos, kuri buvo patvirtinta agentūrui ir perdata e, Libė komitetui, kaip numatyta e, darbo tvarkos taisyklių 12 straipsnyje. Na ir čia kalbama e, ataskaita apie pagrindinį teisės iššūkius ir pasiekimus 2010 metais e, tokiuose srityse, už kurias yra atsakinga sritis. Agentūra. Na ir prie taskaitos yra pridėta apžvalga, tai yra e, pagrindiniai aspektai, pagrindinės teisės. E, E, pagrindinės teisinės ir politinės tendencijos 2010 metais. Dokumentas pateiktas Lenkų, Vengrų ir Anglų kalba. Taigi išklausysime pono Džeromo prezentacijos, o po to galėsime aptarti ataskaitą. Pono Džeromai žodis jums. Na, po to dar išklausysime ponios Brands Keris. Ji ne pirmas sykė atvyksta į mūsų Libę komitetą. Ji yra e, pagrindinė teisė agentūros valdybos pirmininkė. Taigi pirmiausia žodis jums, ponai Kirmai. Ne, pirma, e, pirmiausia žodis ponai Brans Keris, prašau. Dėkoju, ponai pirmininkė, ponės ir ponai. Na, man didelė garbė šiandieną e, jūsų komitete pristatyti Europos pagrindinį teisų agentūros ataskaitą, kurioje kalbama apie iššūkius ir pasiekimus 2010 e, metais. Ta ataskaita turite. Na, ataskaita apima maždaug 200 puslapių šiais metais, taigi daug informacijos. Na ir tikiuosi. E, E, padės jums ataskaita jūsų darbe ir turėsite ją, jeigu ne kišenėse, tai bent ant savo stalo. Na ir ta ataskaita yra tokia ilga dėl to, kad e, aptariami klausimai yra labai plataus masto Ir šie aspektai susiję tiek su jūsų darbu, tiek ir apskritai su darbai susijusiu su pagrindinės apsauga Europos Sąjungai. Ataskaitoje pateikta iššūkių, tendencijų, praktikos pavyzdžių apžvalga, o taip pat ir dis, tokių dėrybų rezultatai, kurios liečia mažumų teisės, migracijų teisės ir panašiai. Mes jau praeitais metais pristatėme jums ataskaitą ir per šios metus e, santykiai tarp jūs, mūsų agentūros ir parlamento pagilėjo, buvo išplėsti, pateiksiu pavyzdžių iliustruojančių. Tai pirmiausia, parlamento prašymų e, agentūra, pat, parlamento prašymų pateikė dvi nuomonės dėl um, baudžiamosios teisės aktų pasiūlymų. Pirmiausia, dėl tyrimo orderio, o antra, dėl um, keliaivių domenų įrašų direktyvos. Ir kaip tik šią nuomonę perdame parlamentui šiandieną. Ir ataskaitoje kalba, tiesiog kalbam. Nuomonėse kalbama apie e, duomenų apsaugą piliečių teisės ir viso tai trukimą į baudžiamosios teisės aktus. Na ir bendradarbiant mes parlamente e, vasario mėnesį kartu su pirmininku mes pateiksime kartapediją. Kartapedija, kurioje bus pateikama atitinkama informacija liečiančia pagrindinės teisės. Toliau dėl mūsų santykių e, ir to, kaip mes atsižvelgiame tik į jūsų darbą, kaip jūs atsižvelgite į mūsų darbą, tai man rodos 11 e, kartų agentūra reagavo į parlamento rengiamas rezoliucijas, liečiančias svaris klausimus. Kaip ten bebūtų, jūs ir toliau, jūsų tolmesnis dėmesys šiems klausimams rodo, kad parlamentą ir toliau domina klausimai susiję domino apsauga ir pagrindinis teisėmis ir tas susimėjimas tik tais auga. Taigi, e, ataskaita pasitarnaus dviem tikslams ir dabar juos kaip tik įvardysiu. Pirmiausia, tai yra atspirties taškas jūsų diskusijom dėl pagrindinių teisų. Pavyzdžiui, kai kalbama apie direktyvos pasiūlymą dėl nusikaltimo aukų, tai pavyzdžiui, ataskaita yra skiriasi liečiantis aukas ir tada apžvelgta, apžvelgtas tarptautinės, nacionalinės ir europinės tendencijas liečiančios šios klausimus. Bet visą tai pateiktą ataskaitą galėsite susipažinti išsameu. Antras uh, metinės ataskaitos tikslas yra pateikti ekspertų nuomonę tiek parlamentui, tiek ir komisijai komisijai jų darbe ties pagrindinėmis teisėmis ir atitinkamomis dokumentais. Taigi, e, mūsų manimų e, šmetinė ataskaita turi pritinėti verti. E, parlamento ir komisijos ataskaitas yra veikiau pateikta politinė apžvalga, tai mūsų tuo tarpu ataskaitoje tai yra stavotiškas kelrodis tvarkaraštis, kuriuo galite vadovauti savo darbe. Mūsų ataskaita apžvelgta padėtis e, valstybėse narėse, apžvelgta duomenų rinkimo praktika valstybėse narėse, lygdama su tarptautinė praktika. Na ir savo trumpą įžangą pabaigsiu pabrėždama, kad nors mūsų metinės ataskaitos mastai platus, tačiau vis dėlto e, ataskaita apsiribo mūsų veiklos rytis, timi nubrėžta mūsų įgaliojimuose ir mes m, džiaugtumėmės, jeigu parlamentas peržiūrėtų mūsų kompetencijos rytį ir ją galbūt išplėstų. Ir į tai atsižvelgtų, sudarant e, naują finansinę perspektyvą. Svarbu nepamiršti, kad e, agentūros e, užduotis yra pateikti, suteikti pagalbą ir ekspertų žinias tiek valstybėms narėms, tiek ir institucijams. Liet, ir ekspertų žinias liečiančias pagrindinės teisės, kiek tai, lie, patenkančios į ES kompetencijos sritį, kaip tai vardyta Lisabonos startie kolegos. Džiaugiuosi e, mūsų tolimesnių vaisingų bendradarbiavimų, kas leistų stiprinti pagrindinės teisės ES. Aišku, nepamenta pagrindinio mūsų darbo tikslo, tai yra pilno visų ES piliečių teisų gyvenimo praktikoje. Na ir dabar suteiksiu žodį agentūros direktoriui ponui Kieramui. Prašau, ačiū iš jūsų dėmesį. Thank you, ma'am. Now we hear from the director of the Fundamental Rights Agency, Mr. Jerome. You got the floor. Ačiū, dabar išklausysime pagrindinį teisų agentūros direktorius pranešimą. Aš Ačiū pirmininkė, taip pat <clears throat> norėčiau e, patvirtinti, kad agentūros parengta metinė ataskaita galėtų jums suteikti e, kasdienės vertingos informacijos apie pagrindinių teisų padėtį 27 valstybėse narėse. Joje yra pabrėžiami pagrindiniai iššūkiai ir e, padaryta pažanga pagrindinių teisų srityje. Taip pat yra pateikimi pasiūlymai, kaip geriausiai spręsti svarbiausias problemas. Norėčiau skirti tris žmogaus teisėms svarbės sritis šiuo metu ataskaitoje ir šiuo metu jos yra ypatingai svarbios. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie migracijos ir prieglopščių steikimo politiką apie Romus, e, taip pat apie ES e, e, tarptautinius įsipareigojimus. Pirmiausiai prieglopščio ir migracijos politika. 2010 metais daugiausiai problemų dėl migracijos patyrė tos valstybės narės, kurios e, turi ES išorinę sieną, nes e, iškilo daug sunkumų susijusių su migrantų primimo sąlygomis ir su teisė prašyti prieglopščio atliktas tyrimas daugiausiai dėmesio atkreipė į e, nepakankamas sanitarnės sąlygas iš karšto vandens trūkumą, <clears throat> žiemos metu, taigi ne, nebuvo užtikrinta prieglapšio prašytojų saugumas ir kitos sąlygos nebuvo vadovaujamas Dublino antraja direktyva, pagal kurią būtina užtikrinti minimalius standartus priimančiai šaliai migrantus. Taip pat ataskaitoje pabrėžiama būtinybė taikyti daugiau solidarumo priemonių, priimant migrantų srautus ir juos tvarkant šie klausimai privalo būti išspręsti, e, kuriant bendrą europinę prieglapščio tiekimo e, sistemą. Taip pat pranešime kalbama apie pagrindinių teisų e, hartijos taikymą ES gyvenantiems Romams, siekiant išvengti šios Europos gyventojų grupės marginalizacijos, remiantis nacionalinių integravimo strategijų komunikato nuostatomis agentūra ir toliau vaidins, atliks svarbu vaidmenį, atlikdama tyrimus ir teikdama pasiūlymus šioje srityje mūsų metinėje ataskaitoje pabrėžiami skirtumai tarp Romų ir vietos gyventojų e, gyvenimo sąlygų, pavyzdžiui, e, Romų nedarbo lygis nuo 10 iki 30 procentų yra didesnis nei daugumos gyventojų tose valstybėse, kuriuose agentūra atliko atitinkamus tyrimus. Mes ir toliau tiksime šios tyrimus ne tik užimtumo, tačiau taip pat švietimo, sveikatos apsaugos rytyje ir kitose metinėse ataskaitose pateiksime atitinkamą informaciją. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į agentūros pateiktus pasiūlymus, siekiant išspręsti Romų problemas. Šie pasiūlymai pirmiausia susijęs su tuo, kad būtina užtikrinti, kad ES nediskriminacijos teisės aktai būtų visapusiškai įgyvendinti. Viena iš tokių e, priemonių yra sustiprinti uh, vietos lygmenių veikiančias institucijas ir e, mechanizmus, e, įvairių tarnybų veiklą, kurių e, paskirtis yra apsaugoti Romų teisės. Taip pat būtina užtikrinti europinio nacionalinio ligmens bendradarbiavimą sprendžiant šios klausimus. Taip pat svarbu užtikrinti, kad <clears throat> vietos lygmenį pasiektų ES struktūrinių fondų lėšos, ypač įgyvendinant ir patvirtinant tą bendrąjį problemų sprendimo požiūrį. Galiausiai neįgalumo klausimai savo rezoliucijoje Praeitų metų gruodžio mėnesį patvirtinta parlamentas teigiamai įvertino agentūros pranešimą, kuriame buvo numatomas tam tikros žmogaus teisų e, srityje prievalės valstybės narėms. Dabar jos e, yra perkeltos į Hartiją. ES pagrindinių teisų įsipareigojimai įgavo naują dimensiją patvirtinus konvenciją dėl neįgalių žmonių teisų. ES pirmą kartą prisijungė prie tarptautinės e, žmogaus teisų sutarties ir prisėmė įsipareigojimus e, spręsti neįgalumo problemas žmogaus teisų kontekste, o ne tik socialinės politikos, sveikatos apsaugos ir užimtumos rytise. Šia prasme e, daug nusipelnė jūsų e, komiteto nariai agentūra e, savo ataskaitoje tyrė įvairias e, sąlygas, tiek teisinės, tiek ir kitose sritise esančias sąlygas taikomas negalių žmonių, žmonių su negale atžvilgiu. Manau, kad tai galėtų būti tam tikras atspirties taškas pasiūlymai pateikti mūsų ataskaitą, kadangi agentūra ir toliau renka duomenis šioje srityje ir e, įvertinus šios duomenis bus galima įvertinti taip pat atitinkamas tendencijas e, per ilgesnį laikotarpį, e, kadangi padėtis per tam tikrą laikotarpį nestovi vietoje, aš norėčiau Jums pristatyti uh, atitinkamus politinius pasiūlymus tam tikrose srityse, kad padėtis būtų pagerinta ir taip pat e, būtų galima prognozuoti, e, remintis mūsų ataskaitos nuostatomis, atitinkamas problemas, kurios gali iškilti ateityje. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū už e, ataskaitos apibendrinimą, na, o dabar pradėsime diskusijas. Visų pirma, ponas Diehemera. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat dėkosiu agentūros direktoriui, taip pat ir agentūros valdybos pirmininkiai dėkoju iš pateiktą labai išsame ataskaitą, kuri tikrai padės mums mūsų darbe dėl prieglapščio teikimo, migracijos ir integracijos. Uh, Ir pakalbėsiu apie tris konkrečius aspektus. Pirmiausias, pirmiausia, vienas aspektas yra susijęs su Graikija. Ataskaitoje pasakyta, kad 65 procentai mm, migrantų, nelegalių migrantų yra sulaikome prie Graikijos sienų. Vis dėlto Graikijos e, prieglapšio teikimų sistema sistemos patiria didelį e, spaudimą, nepasitikima trečiųjų šalių piliečiais, ne, netinkamai apdaromi jų prieglapšį praktimai. Antras, toliau, perdavim, gražinimo direktyva. Kaip, kokia dabar yra padėtis e, dėl šios direktyvos? Nu, Na ir kaip yra su administraciniu sulaikymu? Gal galėtumėt pakomentuoti šį klausimą? Ir trečias klausimas - tai yra greito reagavimo būrių panaudojimas prie Turkijos sienos. Norėčiau sužinoti, ar to rebėt vadinamiai būriai yra panaudojami veiksmingai. Gal galėtumėte tai pakomentuoti? Ačiū. Gracias. Now, Ačiū, pane Stanoka. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, bendro pabudžio klausimas, ponui Kerumai. Jei pažvelgtumėm į ataskaitos struktūrą, Geltona e, spalva išskirta pagrindinių teisų agentūros veikla. Galbūt klystu, tačiau e, jūsų veikla apsiriboja ataskaitų rengimu ir posėdžio organizavimu. Galbūt klystu, o galbūt e, užsiemate ir kitą na, veikla pagrindinio teisų agentūroje. Tad pirmas klausimas. O antras būtų neklausimas, bet pareiškimas, kaip ir kalbant apie praeitų metų, e, tai yra ankstesnių metų ataskaita, dešimtųjų metų ataskaitoje sakoma, kad pagrindinė teisė agentūra nelaiko padėties susijusios su masišku pilietybės neturėjimu. teisų pažeidimu ir diskriminavimu. Yra nelaikoma, kad e, tai pažeidžia nediskriminavimo principą. Kalbant apie masinio be e, pilietiškumo e, situaciją Baltijos šalise, 8-7 procentai žmonių yra nei vienos, nėra nei vienos valstybės piliečiai, jie negali e, dalyvauti nei savivaldos rinkimuose, nei e, europinėse rinkimuose. Vis dėlto, jeigu kalbate apie trečiųjų šalių piliečius, tai galbūt būtų sveikintina, e, jei būtų atlikta analizė skyriuje skirtame demokratiniam visuomenės dalyvavimui. Jūs sakote, kad neturite domenų apie tai, kiek valstybės e, pilietybės neturinčių žmonių gyvena toje valstybėje, nedalyvauja rinkimuose. Tačiau žinote, kad yra ne viena rekomendacija įvairiose parlamento rezoliucijose įtraukti nuolatinius gyventojus į rinkimus ir galbūt pagrindinių teisų agentūros uždavinys ir galėtų būti atlikti uh, tokios problemos situacijos analizę ES valstybėse narėse. Tad e, toks būtų klausimas, ar agentūra e, pati yra pasirengusi atlikti tokį tyrimą, e, o ne, ne tik tai pasiremti tuo, kad neturiu domenų iš valstybių narių. Ačiū. Pane Gijom, jums žodis. Ačiū pirmininkė, ačiū už pristatymą. Jis buvo e, glaustas, bet e, puikiai buvo pristatytas ataskaitos turinys. Klausimų iš esmės neturiu, tačiau norėčiau išgirsti daugiau iš jūsų apie porą dalykų. Visų pirma, prieglopščio teisės aktai perskaitysiu na, ataskaitą, tačiau pagalvojau, kad iš pirmo žvilgsnio e, pastebėjau pesimistišką na, toną, kalbant apie prieglobstį, kalbant ne tik tai apie tų teisės aktų e, prieimimo tvarkaraštį, bet ir kalbant apie turinį. Tad įdomu būtų išgirsti iš jūsų, ką galėtumėte pasakyti kaip elgiamasi su asmenim prašančiais apsaugos įvairiose valstybėse narėse, Prancūzijoje, Belgijoje, numatom šią žiemą galinčią kilti krizę. Nemažai asmenų prašo tarptautinės apsaugos, tačiau nebūtinai mes turime vietos e, juos, e, juos priimti. Čia reikia skubios pagalbos tarnybų, tai galbūt galėtume tarti porą žodžių apie prieglopšio prašytojų prieimimą. Antras klausimas, kuriuo norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, tai klausimas susijęs su šeima ir šeimos teisė, šeimos narių teisė gyventi kartu. Uh, Manau, kad vienas iš artimiausių etapų valstybėse narėse šio proceso bus e, susijęs su e, šeimos e, jungimu. Įdomu, ką galėtume pasakyti apie šeimą, šeimos teisę. Dėkui. Ačiū, ponia Jaroka. Ačiū pirmininkė. <clears throat> Visų pirma, pirma ačiū gerbiamam direktoriui už visą informaciją pateiktą parlamentui per pirmus dešimt metų. Libė komitetas jums dėkingas už šitą ataskaitą, už ankstesnės ataskaitas, konkrečiai už ataskaitą skirtas rom, romų tautybės žmonėms. Ir e, sveikinu jūsų tuo, kad nagrinėjate tokius e, klausimus, kurie susiję su priekyba žmonėmis, e, kai labai dažnai pažeidžiamos vaikų teisės, romų teisės. Mano pirmasis klausimas būtų toks, kaip vietinių lygmenių, kaip jūs sakėte, būtų galima padėti, siekiant užtikrinti, kad e, žmonės žinotų apie savo teisės, žinotų, e, kaip e, skūstis, kur skūstis į teisės nepažeidžiamas ir kaip jie galėtų prisidėti patys prie mokymosi apie diskriminaciją vietinių lygmenį, jie turėtų turėti daugiau galimybių dalyvauti šiame procese. Uh, kalbėjote apie vietos lygmenį, kalbėjote apie uh, ekonomiką, um, regioninį kontekstą. Kalbant apie regioninę stebėsiną, domenų rinkimą, kalbant apie Romų strategiją, uh, kaip jūs užtikrinsite, kad uh, atliksite išsame vaizdo analizę, kaip panas Nukovas sakė, kaip per pastaruosius dešimt mėnesių pastebėjome, kad vyriausybės nėra pasirengusios dorodės su situacija. Valstybės narės kalba apie, kas vesti reikia aiškę galvą. Ir mano toks antras klausimas būtų, ar esate pasirengę padėti įgyvendinti nacionalinius veiksmų planus. Uh, Ir kaip užtikrinsite, kad e, jau pirmame planavimo e, etape būtų naudojamas e, tinkamais duomenimis? Ačiū, pane Keller. Ačiū. Um. Ačiū, turiu daug klausimų, bet norėčiau mm, apsiriboti pradžiai lengvais klausimais, kalbant apie horizontalę vienodų sąlygų taikymo direktyvą, jūs ją minėjote, tai susiję su jungtinių tautų um, konvencijos ratifikavimu, konvencijos skirtos žmonėms su negale. Galbūt, uh, galbūt galėtumėt pasakyti, uh, kaip viskas vyksta siejasi su darbo taryboje, su rengimo direktyva, gal būtų galima taikyti uh, kitokį ataskaitos rengimą kitais metais, išskaitant pagal šalis. Uh, kalbant apie ekonominių teisų rodiklius, uh, kaip būtų galima išsamei pasinaudoti tais rodikliais, gauti visą naudą. Ir bendresnio pavadžio klausimas santraukoje vardėte e, šalis, e, kurios dalyvauja bylose Europos žmogaus teisų teisme. Ir matome, kad lyderė Na, čia yra Rumunija, 135 bylos, galbūt galėtumėt pasakyti, kodėl tiek daug bylų yra kai kuriuose valstybėse narėse. Ir dar vienas klausimas, ką pasakytumėte apie visus klausimus, kuriuos aptarėte savo ataskaitoje. Kuris iš šių klausimų svarbiausias um, skubiausiai spręstinas, aišku, e, problemų svarbių yra nemažai, tačiau jeigu turėtumėte išskirti e, du, tris klausimus, e, kokius klausimus turėtumėm spręsti skubiausiai jūsų nuomonė? Dėkuoju. Mr. Foss. Dėkuoju, ponas Foss. Dėkuoju. Na, mano pirmoji pastaba, ar veikiau klausimas yra panašus į ponios Keller klausimą. Kartais e, atsiranda kažkokių pavienių problemų ir jas aptariant staro įspūdis, kad e, tarsi nestarme dėl vieno visiems primtino ligmens. Na, aš suprantu, aišku, kad neįmanoma, žodžiu, apžvelgti e, visų veiklos aspektų, visų vertinimo aspektų, bet galbūt galėtumėte e, E, nurodyti, ar padėtis Europoje tenkina, galima būti jie patenkintais, ar galbūt padėtis yra tiesiog kažkokia vidutiniška, ar netgi mažiau nevadiniška. Na, ar galite sakyti, kad iš esmės mes visame patenkinti, nors yra problemų, ar pasakysite, kad iš esmės esame nepatenkinti. Antras klausimas. Žinau, kokių teisinių problemų atsiranda dėl pagrindinių teisų hartijos kaip patokios ir kad galbūt piliečiai ją vertindami, interpretuodami tikės, tikisi daugiau negu tiesą sakant joje numatyta ir galbūt galima būtų pasižiūrėti, įvertinti, kaip ES vertinamas pagrindinių teisų hartijos turinys. Ir pasigendu štai ko. Tai yra e, Ispanijos pakrančio apsaugos įstatymas. Na, Europos parlamentas, komisija ar komi parlamentas sutinka su tuo, kad e, tiems žmonėms, kurie pasiekia Ispanijos pakrantę neteikia, ne, tarsi negalioja Europinė teisė. Na, šiandien kalba apie laisvą judėjimą, kaip kapitalo judėjimas, piliečių laisvas judėjimas, bet tiesą sakant, mes tiesiog paliekame tuos žmonės jų likimo valiai visai vienus ir jais nesirūpiname. Ir turėtume e, tai kažkaip pasmerkti ataskaitoje. Ja. E, pagrindėsių kartijoje galim pasakyti, kad e, konfiskavimas gali būti vykdomas tik suteikiant kon kompensaciją, o tokios kompensacijos Ispanija kaip ir neteikiama. Šimtai tūkstančių paliekami vieni su šia problema. E, daroma nuoroda iš žmogaus teisų teismą, tačiau kol galiausiai teismas pirmą sprendimą e, praeina 10-15 metų, daug, kas, daug iš tų žmonių tiesiog numiršta ir nesulaukia teisingumo, jie galbūt yra net, net nėra tinkamai informuojami, taigi galbūt reikėtų labiau atsižvelgti tos piliečius ir tam, kad jiems nesudarytų įspūdis, jog jie palikti likimo valiai visiškai vieni. Ponas Tavaras, žodis jums. Mm. Dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju ponė Kerumai už tai, kad pateikta metinė ataskaita ir dabar norėčiau sureaguoti tai, ką sakė ponė Reding. ji nurodė, daug tų dalykų, dėl kurių skandžius Europos piliečiai nepatenka ES kompetencija. Tai galima žiūrėti, tai galima vertinti iš dviejų perspektyvų. Tai yra galima teikti, kad piliečiai nėra tinkamai informuoti apie ES kompetencijos rytis, o antra galima teikti, kad ypač krizės akivaizdoje kila pavojus pagrindiniams teisėms ir kad ES nete, negali tenkinti piliečių lūkesčių. Nes piliečiai e, turi vilčių, kurias ties Europos Sąjunga ir su pagrindiniu teisų hartyje. Ir aš manau, kad Europos Sąjunga galėtų aktyviau apginti jų pagrindinės teisės. Pone Keller jau minėjo, kad kad e, ataskaitoje galima būtų numatyti atskiras kažkokias skiltis, skyrius skirtus pavieniams valstybėms narėms. Įver, įvertinti staciją tenais ir galbūt reikėtų išplėsti tokį metodą. Nes neretai žmonių lūkesčiai didesni nei galimybės išplaukiančius iš sutarčių. Bet galbūt kartais agentūrų ir institucijų vaidmuo įgaliojimai yra pernelik siaurai interpretuojami. Na, kalbėti apie savo įgaliojimus pagal Lisabono startytis. Ir manau, kad pastelkus spaudos, žodžio laisvės um, principą galėtumėte imtis aktyvių veiksmų. Pavyzdžiui, mus nuliūdino tai, kad agentūra išliko pasivi tokių e, klausimų akivaizdu, kaip, pavyzdžiui, spaudos teisė Vengrijoje ir kitų e, klausimų akivaizdu, jeigu žmonėms daro įspūdis, kad kyla pavojus jų pagrindiniams teisėms, tai uh, tokios nuomonės uh, gali plisti iš vienos valstybės narės į kitą. Ir e, čia, pažiūrėjau, atkreipsiu dėmesį tokius dalykus kaip homofobija mm, ir panašiai. Aš manau, kad e, agentūros veikla turėtų būti akivaizdesnė, ji turėtų drąsiau daryti pareiškimų na, jūsų agentūra kaupia patirtį, gilina veiklą, savotiškai bręsta, tai atsispindi ir ataskaitoje, bet aš manau, kad agentūroje būtų akivaizdžiai išvardymas, įvardymi pavojai pagrindiniams teisėms. Nors svarbu, kad piliečiai turėtų galimybę kreiptis į jūsų agentūrą ir nurodyti, kad konkrečiai to piliečio valstybė narė pažydė pagrindinę nes teisės. Na ir aš manau, kad štai remiantis Lisabonos tartimi galima būtų plačiau interpretuoti jūsų įgaliojimus. Ypač e, geras pavyzdys yra diskusijos dėl žiniasklaidos laisvės. Ir man rodos, kad jūs pernelik mažai dėmesio skirti konkrečiams temams, kaip, pažiūrėjau, spaudo žodžio laisvė. Ir to pasigendu jūsų um, ataskaitą. Ponas Kleis, dėkoju punktame, septintame punkte ataskaitoje kalbate apie e, piliečių dalyvavimą demokratiniuose ES procesuose. Pavyzdžiui, kalbate apie piliečių dalyvavimą savivaldybių, nacionalinėse Europos parlamento rinkimuose, piliečių dalyvavimą piliečių iniciatyvose, tačiau niekur neminite e, teisės į žodžio laisvę. Nors mano manimu, žodžio laisvė yra viena iš pagrindinių teisių, svarb, viena iš pagrindinių svarbiausių teisių, nes be žodžio laisvės demokratija nebūtų įmanoma. Ir atrodo, kai kuriuose valstybėse narėse vis e, labiau ribojama žodžio laisvė, kai kuriuose valstybėse narėse pastelkus e, kovos su organ, rasizmu argumentą. Taip, vyksta kontroversiškų diskusijų, kaip, pavyzdžiui, dėl migracijos politikos ir panašiai, tačiau pasitelkus šį argumentą e, tokios diskusijos nebeimanumas. Pavyzdžiui, Niderlanduose vienas partijos vadovas patrauktas į teiksmą ir kyla pavojus, jog jis bus nuteistas dėl diskriminavimo, dėl, taip pat dėl nepykantos kurstimo. Taip, tas partijos vadovas tiesa gal jam įprastu asmeniu būdu, bet vis dėlto jis bai, bandė koreguoti uh, šiuo metu Niderlanduose formuojama politika, kas yra jo pilna teisė. Todėl, kodėl, todėl man kila klausimas, kodėl nekreip, netkreipiamas daugiau dėmesys į žodžio laisvę kaip vieną iš pagrindinių demokratijos ramščių. Galbūt ateityje jūsų agentūra galėtų skirti daugiau dėmesio žodžio laisvai ir galėtų griežčiau sureaguoti į žodžio laisvės e, pažeidimą, kaip pavyzdžiui e, pasitikimas e, rasizmo, kovos rasizmo argumentas ir tai trukdo diskusijoms dabar paprašyčiau sureaguoti agentūros atstovo, pono Keramo ir ponios Keris, ir atsakyti į kl išsakytus klausimus ir pastabas. Ačiū. Visuomet malonu čia atvykti, išgirsti išsamių sudėtingų klausimų ir komentarų. Už juos noriu padėkoti. Tikiuosi, kad tai padės siekti pažangos. Pasistengsiu į daugumą arba visus jų atsakyti. Ar tai pavyks, pamatysime. Pirmasis klausimas, taip pat ir keli kiti, buvo apie prieglopstį, prieglopščio suteikimą, pabėgėlių apsaugą Europoje šiuo metu ir ypač e, buvo klausima apie padėtį Graikijos pasienyje, e, kuris tiesiog yra užtvindytas pabėgėlių, Graikija patiria didelį spaudimą. Manau, kad svarstančius klausimus e, labai svarbu turėti omenyje, kad tiek Europoje, tiek visame pasaulyje daug problemų su e, pabėgėliais yra patiriama, dėl to kyla humanitarinė krizė, e, kuri nėra, neturi jokių elementų susijusių su žmogaus teisų pažeidimais ir savo ataskaitoje mes e, stengiamės atkreipti dėmesį į humanitarnių krizių žmogaus teisų aspektus. Turiuomenėje padėti sulaikymo centruose, kurie nekinta jau kuris laikas taip pat. Galimybių nesudarimas e, spręsti, nagrinėti atitinkamus prieglopščio prašymus. Dėja turiu pasakyti, kad šiandien kaip ir prieš kelis mėnesius šios e, problemos e, lieka tokios pat aktualios. Taigi padėtis nuo 2060 metų pabaigos praktiškai nepasikeitė dėl Frontex e, pajėgų veiklos apsaugant e, žmonių teisės, užtikrinant, kad jie būtų deramai perduoti Graikijos e, valstybės atsakingoms institucijoms po to, kai buvo sulaikyti pasienyje. Mes manome, kad e, Frontex tikrai svarbu darbą atlieka apsaugant e, pabėgėlių teisės prie valstybių sienos šiuo metu mes e, atliekame plataus masto tyrimą, e, siekdami išsiaiškinti, kokia padėtis yra prie ES išorės sienų. Mes tyrime tris, vertiname padėtį trijose didžiausiose oro uostose ir siekiame nustatyti pačias didžiausias svarbiausias problemas. Galbūt kitais metais galėsime pateikti jums šio klausimu daugiau informacijos ir pasiūlymų, kaip padėti taisyti. Dėl pabėgėlių gražinimo direktyvos mes atnaujinsime ataskaitą šiuo metu, neturiu aktualiausių statistinių duomenų, tačiau žinoma, kitų metų e, metinė ataskaita šios duomenys atnaujinsime ir jums pateiksime. Šioje srityje galima daryti bendrąją išvadą, vertindami savo tyrimų rezultatus dėl e, prieglopščio prašytojų, variaus amžiaus, taip pat vaikų e, prieimimo sąlygų galime daryti išvadą, kad būtina stiprinti bendradarbiavimą, derinti veiksmus tarp valstybių narių. Savo įžanginėje kalboje jau minėjau, kad koordinavimas ir solidarumas turėtų būti vertinamas kaip sudėdamoji pagrindinių teisų apsaugos režimo dalis. Galima prisiminti 80-mečio pabaigoje e, pabėgėlių iš Indokinijos e, padėtį ir tuomet e, tarptautinė bendruomenė derino veiksmus ir kartu dėjo pastangas, kad būtų šie žmonės, kad būtų apsaugotos šių žmonių teisės. šeimų suvienimo klausimas ir teisė į e, šeimų suvienijimą. Įvairias valstybės narės bandė įvairias galimybės, kaip šią teisę į šeimų suvienijimą apriboti. Ir e, šiuo metu Strasbūro teismas yra gavęs nemažai ieškinių, yra nagrinėjamos bylos siekiant e, išsiaiškinti, kaip plačiai galima būtų taikyti aštuntąjį žmogaus teisų konvencijos straipsnį, jo nuostatas ir leisti e, valstybėms narėms e, suvereniai nepriklausomai priimti sprendimus šioje srityje. Taigi čia padėtis yra pakankamai kebli ir mums reikės išsiaiškinti, kur yra ta skiriamoji linija. Leiskite dar pažvelgti, ar turiu kokios nors papildomos informacijos pranešti dėl prieglopšio. Klausimas buvo užduotas, ar e, mūsų veikla apsiriboja tik tai ataskaitų e, rengimu ir e, įvairiais susitikimais. Mes tikrai dirbame šiek tiek platesnio masto darbą, mes teikiame patarimus, atliekame vykdome ekspertizes, aišku, mes turime rinkti pirminius duomenis, rinkti duomenis arba suteikti duomenis tais atvejais, jeigu jų negalima surinkti. E, mes e, siekime, kad politiniai sprendimai būtų priimami remiantis konkrečiais faktais, tai yra labai svarbi mūsų veiklos dalis. Mūsų pirmininkė savo žaginėje kalboje minėjo, kad agentūra reagavo įvairius prašymus e, teikti pasiūlymus dėl keliaivių duomenų įrašo perdavimo, dėl Europos tyrimo orderio. E, taigi mūsų veiklos spektras yra pakankamai platus, tačiau viena iš svarbiausių agentūros funkcijų yra duomenų kaupimas ir pateikimas dėl Romų. Mes tęsime darbą šioje srityje, dėsime daugiau pastangų, nei e, jų padėjome iki šiol. Esame prisėmę svarbius įsipareigojimus, nes 2010 metais Romų klausimas e, tapo vienu iš svarbiausių mūsų e, Europinėje žmogaus teisų darbo tvarkėje, todėl mes norėtume ir e, toliau susitelkti ties iššūkiais susijusiais su Romų teisėmis. Komisija taip pat imasi labai įdomių žingsnių šioje srityje Galime pasakyti, kad lengvai šios sprendimus neįspręsime, tačiau tikimės pasiekti pažangos. Tikimės, kad kartu su jumis, pasaulio banku, <clears throat> kitomis institucijomis sugebėsime atlikti rimto pobūdžio tyrimus ir palyginsime e, Romų padėtį su e, gyventojų daugumos padėtimi, įsiaiškinti, kokiuose sritise Romų problemos susijusios su diskriminacija, o kokiuose su bendro pobūdžio <clears throat> skurdžiomis gyvenimo sąlygomis, taigi mums reikia daugiau informacijos sukaupti ją, įvertinti, kad galėtume pateikti tinkamus pasiūlymus. Viena iš e, galimybių keisti padėtį yra skatinti vietos bendruomenių e, samoningumą susijusi su jų pagrindinėmis teisėmis. Mes likome plataus masto tyrimą ES mastu šioje srityje ir paaiškėjo, kad dauguma diskriminuojamų asmenų nežinojo, į kokias institucijas reikia kreiptis, kad būtų galima apginti savo teisės. Dabar mes 27 valstybėse narėse siekiame identifikuoti pažeidžiamiausias visuomenės grupės ir uh, suteikti jiems informaciją, kokias institucijas reikia kreiptis, kuomet jų teisės yra pažeidžiamos. Taigi čia taip pat turime analizuoti duomenis ir kaupti patirtį, siekdami pažangos. Mes taip pat komunikate pabrėžiame, kad e, teikiame parmą valstybėms narėms, rengiant nacionalinės strategijas, daugiausiai mes konsultuojame komisiją, tačiau kelis metus vyksta įdomus projektas, kurio kontekste valstybių narių vyriausybės dirba kartu su vietos bendruomenėmis, sprendžiant įvairias problemas ir klausimus, tarp jų ir Romų problemas. Tai mūsų darbų paketas šioje srityje yra pakankamai įdomus ir aš nekantri laukiu diskusijų su parlamentu ir jūsų komitetu artimiausiais mėnesiais. Dėl horizontalios direktyvos. Pone Keller uždavė šį klausimą, jau išėjo, nu nesvarbu. Įvairūs tyrimai susijęs su negale, įvairūs kiti tyrimai e, susijęs su homofobija. susiję su būtinybė patvirtinti horizontalėje direktyvą. Ir e, šios direktyvos šalininkai siekia, kad ji kaip įmanoma greičiau įsigaliotų. Taigi tęsime šį darbą ir e, ypatingai tose sritise, kuriuose reikia atlikti papildomus tyrimus, mums būtų įdomu išgirsti taip pat ir jūsų pasiūlymus. Pone Keller minėjo apie tam tikrų <clears throat> veiksnių, rodiklių naudingumą, nes tie uh, rodikliai, juos pasitelkus galima geriau nusistatyti tikslus ir siekti pažangos žmogaus teisų srityje, tų rodiklių kol kas e, yra nedaug, taigi čia turime taip pat padėti keisti. Taip pat Europoje kitas svarbus klausimas, dėl kurio visą laiką dvėjodavau savo pasisakymuose arba nedrįzdavau jo kelti e, yra būtent susijęs su mano e, minėtais rodikliais ir padėtimi pasienyje. Būtent padėti pasienyje šiuo metu reikia spręsti nedelsant. Aišku, Romo klausimas yra labai svarbus, tačiau e, čia sprendimus galėsime rasti per ilgesnį laiką, tuo tarpu padėtis pasienyje turi būti gerinama ir sprendžiama, kaip manoma, geriau sulaikymo centruose e, taip pat, kadangi čia žmogaus teisų apsauga, pagrindinių teisų apsauga turi būti gerinama nedelsint. Ponas Fos klausė, ar esu patenkintas padėtimi Europoje. Tai yra bendro pobūdžio klausimas, tačiau galėčiau pasakyti, kad Europa veikiausiai yra tas pasaulio regionas, kuriame e, geriausiai suvokiamas su žmogaus teisėmis susijusios problemos, pavyzdžiui, su diskriminacija. <clears throat> Nežinau, kokiame dar pasaulio regione taip gerai suvokiama šios problemos ir kokiame regione veikia tiek nacionalinių, vietinių, tiek europinių lygmenių įvairių institucijų, kurios sprendžia šios klausimus. Nepaisant to, iššūkių ir problemų lieka dar pakankamai daug ir jos yra minimos mūtų metinėje ataskaitoje. Taip, viena vertus galiu pasakyti, kad esu patenkintas tuo, kad e, samoningumo lygis yra aukštas, kad parlamente yra svarstami, sprendžiami šie klausimai, tačiau dar daug ką reikia išspręsti. Aš pasižymėjau jūsų pastabą dėl žemės nusavinimo ir mes pažiūrėsime, esate teisus, apie tai nekalbama ataskaitą, tačiau pasižiūrėsime, kaip šią problemą galima spręsti. Ponas Tavarės e, klausė dėl agentūros įgaliojimų. Agentūra tai yra politinė institucija ir e, aš manau, kad e, taip pat mūsų misija yra politinė. Mes e, nesidrovime savo metinėje ataskaitoje atkreipti dėmesį į tam tikras problemas. Pavyzdžiui, E, nesibaiminam atkreipti dėmesį į žiniasklaidos istoriją. Tačiau prieš metus maždaug mes e, gavome prašymą iš Europos parlamentą pateikti savo išvadas dėl e, Lietuvos, Lietuvoje patvirtinto mažamečių apsaugos įstatymo ir mes parengėme atitinkamą ataskaitą ne dėl vienos, ne dėl padėties vienoje šalyje, tačiau dėl padėties šešiose šalyse. Ir e, e, šiame kontekste galima būtų geriau vertinti padėtį atskirose e, šalyse, lyginant ją su, lyginant ją tarpusavyje galima daryti, atlikti tam tikras palyginamasias e, studijas, palyginamosius vertinimus, tačiau mūsų galiojimai yra tinkamai ribojami. Žodžio laisvės šį klausimą paliksiu savo pirmininkai ir e, pusiausvėros užtikrinimas e, tarp neapykantos kurstimo arba apsaugos nuo neapykantos kurstimo ir žodžio laisvės laisvės, tai yra labai keblu užtikrinti tą pusiausvyrą. Galiu Jūs patikinti, kad mes puikiai suvokiame šio klausimo svarbą. Baigsiu čia savo atsakymus. Ačiū. Pone Geris, ar sureaguosite. Laimiai, ponas Kermas atsakė beveik visus klausimus ir žinau, kad laiko mažai, taigi pasisakysiu trumpai dėl žodžio laisvės. Tai norėčiau pratesti kolegos mintį. Na, iš tikrųjų, jeigu pažvelgsime metinę ataskaitą, tai nėra kažkokio tai uh, Tai ta žodžio laisvė nėra kažkoks tai nuolatinis aspektas įvardimas į metinę ataskaitą, reikėtų žiūrėti į pavienius atvejus. Na ir jeigu kažkoks yra konkretus žodžio laisvės pažeidimo atvejis, tai aš manau, kad yra kompetingų institucijų, kurios turėtų tai ir padaryti. Ir tai nebūtinai mūsų agentūros įgaliojimai ir nes mes nesame įgalioti gauti skundus. Nu, dėl vietos ligmens ir atitinkamų rodiklių, dėl to, kas sakė Martinas, tai man rodos, įvairios institucijos dirba dabar ties radikliais ir mes stebinime tą darbą e, ir suprantame, kad šie radikliai yra labai svarbus, kuriant politiką. E, ir tai reikia sieti su vietos ligmen, ligmeniu, nes e, e, miest, savivaldybės, atitinkami tiklai nurodė, kad e, juos domina mūsų darbas, jie norėtų prisidėti. Nuo dėl pilietybės klausimo ir pilietybės nesuteikimo Baltijos šalyse asmenų be pilietybės padėties šiuose šalyse dėl jų teisinio statuso, tai tai iš tikrųjų tai, tai yra būtent, tai yra tais, tas atvejis, kai galime pasigilinti pagrindinės aspektus, kaip pavyzdžiui, šios menų teisę dalyvauti Europos rinkimas ir panašiai. Na ir galbūt e, rinkdami duomenis, atlikdami tokius pirminius tyrimus, mes galėtume įsigilinti šiuos klausimus. Na ir galbūt e, pasižiūrėsime, kaip įtraukti šį aspektą į pilietybės skyrių ir tokiu būdu suteikti šiam skyriui daugiau svorio. Na ir. Ir aišku, yra tam tikra perspektyva, iš kurios pažvelgus galėtume uh, įtraukti šį klausimą pilietybės aspektą, tačiau galimybę gauti pilietybę, tai aišku, mūsų agentūra čia sunku nešti savo indėlį, bet e, dalyvamas rinkimuose, tai tai yra būtent tas aspektas, e, e, ties kuriuo mes galėtume dirbti ir atsižvelgti busimose programuose. Na, bendrai apžvelgus pasisakymus, tai norėčiau sugrįžti prie e, mūsų įgaliojimų ribų. Na, ir aišku, teminis agentūros darbo pagrindas ateinančiais metais bus labai svarbus. Taigi iš tikrųjų pribrendo metas mums aktyviai įsijungti diskusijas, uh, tam, kad būtų aišku, kokia bus mūsų darbos rytis įgaliojama ir kad tokiu būdu galėtume nešti savo indėlį. Ačiū. Uh, Dėkoju už tai, kad atvykote mūsų darbą, informavote mus, o dabar tęskime darbą. Pagal darbo atvarkį aš matau, kad kolegos dar norėtų pasisakyti bet e, mes e, jau atsiliekame nuo mūsų šio ryto numatyto tvarkarašio. Ir jeigu norite pasakyti, tai lab, paprašyčiau pasakyti labai trumpai. Mes e, paprašėme, kad būtų pateikta ataskaita dėl Vengrijos žiniasklaidos įstatymo. Ir dabar e, ataskaitoje. E, nekalba apie valstybinės narės. Neprašome, kad tai būtų daromi dėvėliai kiekvienos valstybės narės atžvilgių, tačiau norėtųsi, kad ataskaitoje būtų skiriamas dėmesys spaudos laisvė kaip patokiai. Na taip, parlamentas pateikė tokį prašymą atsižvelgti šį klausimą. Na ir pagal dabartinį agentūros mandatą ir pagal turimus išteklius mes neturime galimybės e, sureaguoti į tokį parlamento klausimą. Mes tikrai labai įsigilinome į parlamento prašymą. Paprastai bandome sureaguoti į parlamento pageidavimus, tačiau konkrečiai šiuo atveju neturime galimybės to padaryti. Dėkoju e, ponai Kierumui ponai Branskeris, tai yra agentūros vadovams, už sutikti informaciją. Mes džiaugiamės tolimesnį bendradarbiavimą su jumis ir linkime geros platies agentūrų jos darbe. Now, got... Kągi, šiek tiek esame atsilikę nuo tvarkarašio, bet dabar pereikime prie penkto darbo tvarkės klausimą, tai yra ES ir Islandijos bei Norvegijos sutarimo dėl perdavimo tvarkos tarp ES valstybė narių ir Islandijos bei Norvegijos. Taigi, aptarsime pranešimo projektą, kurį ką tik parengė mūsų kolega. E, Rui Tavares, jis yra Libė komiteto pranešėjas. E, prisiminkime, kad 2010 metais parlamentas pritarė susitarimui tarp ES bei šių šalių dėl teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose. Dabar mes kalbame apie kitą tarptautinį sutarimą kuris dabar buvo sudarytas su Islandija ir Norvegija. Šios tarimo esmė yra perdavimo tvarka. Na ir dabar ES valstybėms narėms, Islandija ir Norvegija galioja tos pačios nuostatos tvirtintos arešto orderio teisės akte. Tai tarsi susišaukė su teisės sutarimu dėl abipusės teisinės pagalbos um, baudžiamosiose bylose. Taigi, mm, pagal 218 Lisabonos starties straipsnį parlamentas turi uh, suteikti savo sutikimą tokiam sustarimui. Taigi mes išklausysime pono Tavaras, o kuris pristatys savo pranešimo projektą. Nu, po to nustatysime e, pakeitimų teikimo datą. Pono Tavarasai. Ačiū pirmininkė. Norvegija ir Islandija, žinoma, yra prisijungusios prie Šengeno erdvės ir nors. E, E, Šengeno ir Europos arešto orderis ne, nesutampa, nėra numatyta, kad, e, kad privalėtų tai sutapti. Metodologinė prasme e, vis dėlto yra tam tikrų argumentų už jų susėjimą. Abi šios šalis nori prisijungti prie tos priemonės Europos arešto orderio ir norėtų, turėtų galimybę vykdyti perdavimo procedūras. Uh, su ES valstybėm. Kaip sakoma mano pranešime, nematau argumentų prieštarauti jų prašymui pasinaudoti tą priemonę, kuri jau egzistuoja ir kuria naudojasi, kuria naudojasi ES valstybės narės. Abiejose šalise yra e, taikomi aukšti e, standartai, e, tinkamai elgiamasi su kaliniais, tinkamai vykdomi tyrimai tai patikimi partneriai ir kalbant apie kitus aspektus laisvės saugumo teisingumo srityje. Tad neižvelgčiau kažkokio esminio prieštaravimo tam, kad šios šalis galėtų dalyvauti ir vykdyti perdavimo procedūras, kad būtų galima vykdyti šitą susitarimą. Tačiau yra pora dalykų. Vienas tai būtų dvigubas nebaudžiamumas Ir vykdant perdavimo procedūrą, e, abi šalis neturi e, vykdyti dvigumo nebaudžiamo patikrinimo, vykdyti procedūrą. E. Tai nebūtų susiję su rimtu sunkiais nusikaltimais, tačiau uh, jų esame kalbėję apie uh, tam tikrus nusikaltimus. Uh, ypač, kai tai būtų uh, pagalba nelegaliam migrantui. E, žinoma, tai susijęs su nusikaltimo e, sunkumu. Tarkim, jeigu tai nelegali priekyba žmonėmis, tai labai sunkus nusitarimas. Ir e, taikyti išimti dvigubo nebaudžiamumo tikrinimui sunkių ir nesunkių nusikaltimų atveju, tai būtų Mm, aišku, du skirtingi e, e, dalykai ir kai kuriems ES piliečiams tai gali turėti tam tikros politinės reikšmės, tačiau tam tikros e, šalis, žinoma, turi galimybės nesisakyti tikrinimo dvigubo nebaudžiamumo, ta šalis turi teisę tai daryti. Žinoma, su ta sąlyga, kad Atižvelgiant į mūsų nuomonės išsakytas mūsų nekarta apie Europos arešto orderį, kalbėta apie tai ir apie praeitą ir per praeitą Strasbūro e, sesiją. Kalbėta apie tai, kad tai turi turėti daugiau svorio taikant e, žmogiškumo kriterijų arešto orderiui, ir aišku, tai turi būti siema su visom kitom teisėm gynybos teis, teise, siema su teisė į vertimą, apie tai kalbėjome jau, kalbėjome ir, ir pernai, žinoma. Nemanau, kad Europos arešto orderis yra tobula priemonė, manau, kad tai konstruktyvi, pozityvi priemonė, bet, kaip sakiau, neižvelgiu prieš, argumentų prieštarauti tam, kad Norvegija ir Islandija na, prie, prie, to, e, prie tos tvarkos prisijungtų galėtų vykdyti. Ir pranešimo e, projekte, kurį parengiau, e, sakau, kad parlamentas turėtų suteikti sutikimą sutarimo sudarimui. Jeigu neklystų, pakeitimus galima teikti iki birželio 20-osios. Ačiū, kalbėjote labai glaustai. O dabar, jei kas nors norėtų kalbėti, kaip suprantu, komisija neketina kalbėti, pirmininkaujančios Vengrijos atstovas taip pat neketina kalbėti, ar kas nors iš narių norėtų e, pateikti pastabų apie pristatytą pranešimo pro e, projektą pranešėjo Rui Tavarisiu, ne. Jeigu pastabų nėra, tai tuomet tiesiog galime konstatuoti, kad e, nustatytas terminas pakeitimams teikti, tai birželio 20. -oji. Taigi tiek, galime eiti toliau prie kito klausimo. Tai šeštas klausimas. ES ir Australijos susitarimas dėl oro vežėjų atliekamo ES pateiktų keliaivių domenų įrašo, domenų tvarkymo ir perdavimo Australijos muitinės tarnybai. Šis svarstymas bus pirmasis už pranešimą atsakinga Sofija Intfeld. Turėsime svarstyti rekomendacijos projektą, taigi iš karto perdodu e, žodį poniai e, Intfeld, kad pateiktų mums naujausią informaciją apie galimą poziciją Europos parlamento e, frakcijų dėl kelių duomenų įrašo duomenų tvarkymo. Ačiū pirmininkė. Nuomonio apsikeitimas gali būti labai trumpas, nes rekomendacijos projekto nėra, vis dėlto tai nereiškia, kad nėra ko aptarti. Kas nestebėjo šito klausimo, norėčiau trumpai priminti, kad šiuo metu galioja susitarimas su Australija, jis taikomas laikinai. Uh, keliaivių domenų įrašų e, perdavimui. Parlamentas visuomet labai kritiškai vertino tokius susitarimus ir įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Dabar e, turime teikti savo sutikimą e, dėl šito laikino sutarimo su Australija, taip pat ir dėl sutarimo su JAV ir Kanada. Ir galbūt pamenate, kad pernai gegužę nusprendėme E, atidėti, sustabdyti balsavimą, kad gautumėm daugiau laiko, susitarti, susidėrėti dėl geresnio sutarimo, Europos komisija dėrėjosi. Ir su Australija prie tokios, prie, prie jų pasirašymo momentą tikėjomės, kad taryba galėtų priimti sprendimą dėl dėrybų rezultatų. Tikėjomės, kad taryba tai padarys praeitą savaitę, tačiau taip neatsitiko. Uh, valstybės e, narės turėjo prieštaravimų arba uh, Um, išlygų, dėl sutarimo um, esmės, uh, kai kurios šalės turėjo išlygų dėl procedūrinių dalykų, kai kurios šalės uh, yra nusprendusios neprisijungti. Na, prie tokių uh, sus, susitarimų turi teisę neprisijungti prie sutarimų ir paprašė trijų mėnesio apsvarstymo laiko tarpio, taryba priemė, nepriemė sprendimo, todėl rekomendacijos negalime patikti, tačiau tai nereiškia, kad mes nieko nedarome, kadangi uh, šešėliniai pranešėjai ir visos politinės frakcijos, aš pati labai glaudžiai Dirbame šio klausimu ne tik tai uh, dėl susitarimo su Australija, bet ir su JAV Kanada. Ir žinoma, uh, stebime, kas vyksta su ES uh, e, keli, uh, keliaivių domenų uh, uh, įrašais, nes tai labai susiję yra. Ir dabar yra E, teikiamas žodinis e, klausimas e, Liepos plenariniai sesijai, keičiantis nuomonėmis su komisija taryba. Pirmininkausianti Lenkija pažadėjo, kad labai aktyviai dirbs šio klausimu. Šįryt su šešėliniais pranešėjais aptarėme ir, ir sutarėme dėl bendro teksto rengimo, kaip suprantu, dėl procedūrinių dalykų, dėl terminų. Neįmanoma E, to teikti kaip Libė komiteto žodinio klausimo, tačiau visos politinės frakcijos sutarė pateikti bendrai tokį klausimą, todėl e, diskusijos vyks. Na, nesu tikra, ar dar ką nors reikėtų pasakyti apie e, sustarimo projekto turinį. Galbūt Libio komiteto nariai galėtų čia pareikšti savo norą išgirsti daugiau informacijos apie tai. Dėkui. Thank you. Thank you, Chair. Yes, very briefly. We're looking forward to the debate. Mes laukiame diskusijų Liepos mėnesį parlamento plenarinėje sesijoje. Pirmininkas, ačiū. Pirmininkaujančių šalies atstovai ar dar kiti komiteto nariai norėtų pareikšti savo nuomonę dėl rezoliucijos projekto, kurio dar nėra parengta, nėra norinčiųjų kalbėti, puiku. Tuomet e, mes galime tęsti savo darbą netikėtai sklandžiai ir greitai. Ir dabar septintasis darbo tvarkės punktas metinės ataskaitos pristatymas susijęs su duomenų saugos padėtimi. Peter Haskings turėtų pristatyti šį klausimą, tačiau kadangi buvo numatyta įsvarstyti 11 valandą, tai pranešė dar ne, galbūt mes e, galėtume padaryti kelių minučių pertrauką, kol Peter Hastings ir jo komanda atvyks į posėdžių salę ir galėsime aptarti šį klausimą. Tai būtų galbūt e, geresnis pasiūlymas nei pereiti prie kito klausimo dėl e, lyčių lygybės, kadangi matau, jog aštuntojo klausimo pranešėjo taip pat nėra salėje. Darome pusės valandos pertrauką. Ačiū. Okay. quindi siamo stati fin troppo rapidi. Potete venire un po' prima, alle 11 meno un quarto, cioè fra, fra un quarto d'ora? Fra un quarto d'ora, eh? We've just, excuse me, if you, if you, if you allow me for a second, we just. Ką tik gavom informacijos, kad Europos duomenų E, apsaugos e, priežiūros tarnybos e, atstovas ponas Hastings pakeliui pas mus. Taigi pertrauka truks tik 15 minučių. All members count on having this debate at 11 o'clock. I mean, there are people who are not here. Inetfeld, aš manau, kad visi tikėjosi, kad diskusija prasidės 11 valandą ir jie neteis anksčiau. Aš siūlau iki 11 valandos, kaip numatyta, daryti pertrauką. Okay, then let's make it 11. 1100. Back. Gerai, tuomet grįžkite visi 11 valandą į salę. Thank you, colleagues. We had this short recession, but now... Kolegos, padarėme trumpą pertraukėlę ir dabar galime atnaujinti darbą lygiai 11. E, Pradėkime darbą. Ir pradėsime nuo to, kad pasveikisime Europos domino apsaugos priežiūros pareigūnus Peterį Hastingsą. Jis yra šios e, institucijos ir Europos domino apsaugos institucijos e, direktorius ir jo pavaduotojas ponas Džiovanis Butarelis. Taigi, sveiki atvykę ir per 45 minutės išklausysime e, jūsų, jūs pristatysite metinę ataskaitas, o po to galėsime diskutuoti. Taigi, nevilkinkime daugiau laiko, ponė Hustingsai, žodis jums. Dėkuoju, ponė pirminkiavau už galimybę pristatyti pagrindinius ataskaitos aspektus ir nušviesti pagrindinius elementus jūsų komitete. Komiteto nariai E, PDF formatu, e, gavo apžvalgą išspausdintą e, ir kopiją popierėje, taigi laukime pastabų ir klausimų. Ataskaitoje labai aiškiai atsispindi, kad 2010 metai buvo labai dinamiški, produktyvus metai visoms institutėms, o konkrečiai mūsų E, duomenų apsaugos institucijai. Na ir ta dinamika e, pilnai atspindi mūsų poreikį didinti pastangas ir tokiu būdu užtikrinti e, didesnį duomenų apsaugos ir asmeninės sferos apsaugą besikeičiame pasaulyje. Pasaulis tampa vis globalesniu, vis plačiau naudojamas internetas. Um, visose gyvenimo sritise, skaitant asmenį ir intimę sferą. Ir ši tendencija liečia kiekvieną iš mūsų. Ir todėl labai svarbu bus aspektas visą Europos Sąjungą, konkrečiai e, Europos Sąjungos institucijoms. Ataskaita atsispindi, kad du trečdaliai visų ES piliečių yra surūpinę ar net labai surūpinę dėl jų asmens domenų ir asmeninės sferos apsaugos. Kai kuriuose e, valstybės narešėse skaičiai yra netgi didesnė nei vidurkis. 92 procentai Junktinės karalystės gyventojų pagal um, informacijos komiteto ataskaita yra susirūpinę dėl jų asmens duomenų ir informacijos e, um, saugos E, juosmens duomenų apsaugos, saugos ir apsaugos. Ši tendencija išaugo ir tai yra pagal svarbą vienas iš pagrindinių susirūpinimą keliančių dalykų. Panaši padėtis yra Vokietijoje ir Austrijoje. Na ir kadangi mes dabar vis labiau priklausome nuo informacinių technologijų, tai aišku, šios tendencijos yra dėlis iššūkis, bet ir galimybė užtikrinti veiksmingesnę domino apsaugą. Atkreipsiu dėmesį tai, kad Lisabonos startis turėjo didelės įtakos domino apsaugai, nes tai suteikė e, teisinį pagrindą platesnė domino apsaugai visose e, politikos rytise, įskaitant ir pirmąjį ankstesnį ramstį. Ir būtent dėl šios priežasties, e, formuojant e, politiką Europos Sąjungoje, vis labiau atsižvelgiama į domino apsaugą. Jūs, Libė komitete, tai aišku, žinote. Antra, norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad Europos Sąjunga kaip tik peržiūrimas domino apsaugos teisės teisinis pagrindas. Komisija ketina pateikti pasiūlymą dėl modernaus duomenų apsaugos e, teisinio pagrindu e, taryboje ir parlamente bus balsuojama ir tokiu būdu bus suteikta pirminė parama šiam projektui. Na ir šis projektas laukia e, daug dėmesio tiek Europos Sąjungoje, tiek ir tarpnių lygių. Mano manimo labai svarbu tai, jog komisija pasiūlytų ambicingą pasiūlymą. Uh, kuris atitiktų didelius lūkesčius, kuriuos sukėlė vicepirinkė Redingė. Ir svarbiausia yra tai, kad tas pasiūlymas suteiktų pagrindą veiksmingesniam duomenų apsaugos, veiksmingesniai uh, duomenų apsaugai 2015 metais ir po jų. Na ir aišku, kad duomenų apsauga yra svarbus e, Stokholmo programos e, elementas, o taip pat tai yra svarbus e, tvaraus, protingo augimo elementas, tai yra 2000, strategija 2020 elementas. Na ir taip pat duomenų apsaugas susilaukia vis didesnio dėmesio ir tarptautinių lygių, pavyzdžiui, BPO kontekste e, yra skirimas dėmesys, taip pat e, didysis aštuntukas padarė pareiškimą gegužės mėnesį JAV, yra skirima daug dėmesio šiam klausimui ir. E, Ir, pavyzdžiui, didžiame aštuntukė buvo padarytas pareiškimas, kad duomenų apsauga internete yra prikelaida vartotojų pasitikėjimui. Taigi duomenų apsauga visose srityse yra a, galimybė ir turime ją pasinaudoti. Taigi dabar apžvelgime mūsų ataskaitą e, stebėsinos rytyje. Be plačiau apžvelgtų veiklų mes taip pat patvirtime svarbu dok, politinį dokumentą pavadintą e, stebėsena ir atikties duomenų apsaugos reglamentų užtikrinimas. Na ir šis dokumentas e, padeda užtikrinti geresnį reglamento taikymą. Mes e, praeitais metais paskelbėme rekomendacijas ir uh, kurias leistų užtikrinti geresnį atitiktinumą. Ir dabar praėjus penkeriems metams manome, kad reikėtų dabar griežčiau rūpintis duomenų apsaugos užtikrinimu, ypač tais atvejais, kai yra nekar. Pakartotinai nesilaikoma domino apsaugos principų. Manome, kad reikia nustatyti kriterijus, kurie užtikrins geresnį ir skaidresnį domenų apsaugos teisės aktos taikymą. Manome, kad išaugo ir stebėsinos taikymo sritis. Nors tada, kai įsigaliojo Lisabonos sritis, uh, Ir duomenų apsaugos reglamentas 45.2001 galioja ne vien tik tais valdžios ES institucijoms, kuriams galioja bendrijos teisė, bet dabar šis e, reglamentas galioja visoms e, ES institucijoms ir organams, kurios, ne, kurie kartais veikia netgi už ES um, um, įgaliojimų srities. Na ir š, kai kalba eina apie, apie E, mūsų įgaliojimus, tai šie yra peržiūrėti. Taip pat atkreipsi dėmesį į domino apsaugos pareigūnų tinklą. Uh, kuris dabar apima maždaug 50 institucijų ir organų. Tai yra dideli ištekliai. Spalio mėnesį e, tinklas parengė dokumentą dėl duomenų apsaugos pareigūnų e, darbo standartų Ir mūsų institucija patvirtino šį dokumentą. Konsultacijų metu mes kreipėdėmėsi svarbiams tendencijams, pavyzdžiui, ES duomenų apsaugos teisės aktų peržiūra, nesikis skaitant ir šiandieną mes ragname, kad reikia ambicingesnio požiūrio tam, kad būtų sukurtas moderningesnis, veiksmesnis duomenų apsaugos e, teisinis pagrindas, kuris leistų užtikrinti veiksmingą duomenų apsaugą pareigoje patvirtina ir šių metų sausio mėnesį paviešintoje nuomonėje yra pateiktos konkrečios detalės ir tą nuomonę tikriausiai turite. Antra, Stokholmo programa bei skaitmeninė darbo atverkė. Tai yra dvi pagrindinės programos, kurios turi ypatingą svarbą domenų apsaugai. Ir e, konsultacijų metu mes stebime, kaip įgyvenimas tos programos. Tos programos rodo, jog domenų apsauga yra svarbus abiejų sričių teisingumo ir veiksmingumo elementas. Bendrais brožiais tariant, nurodysiu, kad praeitais metais mes esame e, parengę 19 teisinių nuomonių skirtų skirtingams rytiems ir Tai lietė tokius e, klausimus kaip e, vidaus saugos klausimas, kovos su terorizmu darbo atvarkė, taip pat duomenų apsaugos perdimas trečiosiam šalimis, duomenys, informacijos valdymas teisingumo, laisvės ir saugumos rytyje, na ir galiausiai aktas tarimas. Tai yra tie klausimai, kurie yra ir išliks jūsų darbo tvarkė. Visos e, šios nuomonės yra pateiktos tinklapė PDF formatu. Na, taip pat e, pateikta tinklapį informacija liečianti konsultacijas. E, mes iš vis esame nustatę 70 temų ir 32 iš jų yra nustatytos kaip prioritetinės. Tai mes viską žymime šviesoforo švies spalvomis, raudona, geltona, žalia ir visą tai pateikta mūsų tinklapyje. Ir aišku, tikimės jūsų nuomonės. Taigi, teisinės nuomonės. E, teisinių nuomonių skaičius išaugo lyginant su praeitais metais. Iš esmės mes labai džiaugiamės tuo, kaip komisija, taryba ir parlamentas reaguoja į mūsų rengiamas nuomonės. Ir net ir mūsų kritiškiausias nuomonės priimamas teigiamai ir vertinamas kaip konstruktyvės. Na ir dabar nušviesiu mūsų vaidmeninkai, kurių teisinių bylų atveju, e, pavyzdžiui, praeitais metais um, E, Teisingumo teismas e, byloje 518.07 komisija prieš Vokietija ir komisija e, toje byloje ragina didinti priežiūros institucijų įgaliojimus. Taigi, Teisingumo teismas ne vien tik tais vertino domino apsaugos direktyvos 228 straipsnių pirmą dalį, bet taip pat ir, ir um, Aš Hartijos 8 straipsnį ir sutarties 60 straipsnį. Taigi dabar Teisingumo teismas turės didelį įtaką naujam teisiniam pagrindui ir tikiuosi, kad to pasakoje bus nustatytas naujos specifikacijos. Taip pat, e, kai buvo teikiama aptaskaita apie pagrindteisio agentūrą, e, tai yra šiandien ryte buvo pristatyti pagrindteisės agentūrų E, agentūros ataskaita, e, ataskaitoje yra pateikti, tam, nušviesyti tam tikri trūkumai ir raginama labiau suderinti e, nacionalinių valdžios institucijų, valdžios įgaliojimus. Ir veiklos rytis. Taigi mes tam prie bendradarbiavimą su kolegomis uh, um, iš valstybių narių 29 straipsnių darbo grupėje ir mes bendradarbiaudami skiriame daugiausia dėmesio svarbiausiams klausimams, kaip pavyzdžiui duomenų apsaugos pagrindinėms nuostatams įtvirtintams direktyvoje. Taip pat e, buvo atlikti svarbus darbai, uh, E, koordinuojant Eurodax sistemos stebėseną. E, ir čia mes turime bendrą atsakomybę su kolegomis iš valstybių narių, taip pat tai liečia mūtinių, mūtinių informacinę sistemą, taip pat vizų informacinę sistemą, o taip pat e, antros kartos šengino informacinę sistemą po to, kai jau šis įgalios. Dabartinė uh, patirtis Eurodoko srityje yra labai naudinga, žvelgiant iš platesnės perspektyvos. Na, ir dabar paprašysiu um, priežiūros pareigūno pavaduotojo Džioveno Butarelio uh, nušviesti mūsų pagrindinius prioritetus artimiausią ateityje ir mūsų galiojimas, o po to mielai atsakysime į jūsų klausimus, įskaitant ir šios ataskaitos kontekstą. Dėkuoju. E, pone Hastingsai, dabar ponas Piterelis, prašau. Uh, Our 2010 report. Gerbiami komiteto nariai, dešimtųjų ataskaitoje apžvelgiama, e, šešta, e, apžvelgiama šeštas tarnybo, e, šešti tarybos e, metai ir antri dabartinės kadencijos e, metai. Ir kaip matote iš išsamių skyrių ir priedų, mūsų vaidmuo kaip duomenų apsaugos priežiūros institucijos mūsų vaidmuo buvo įgyvendinamas kartu su kitom institucijom ir galėtumėm pasakyti, kad uh, Domenų apsaugos įgyvendinimas įvairiose ES institucijose buvo stebimas, stebint įvairius e, rodiklius susijusios su visom institucijom. Devintųjų pavasarį buvo pradėtas vertinimas e, ir nuo to laiko e, nuolatinė stebėsena buvo vykdoma domenų apsaugos taisyklių gyvenimo ir atitinkame politikos Dokumente yra įvardytos visos priemonės, kada įmamasi oficialių veiksmų ir laikantis šio e, doku, dokument, laikantis šio dokumento e, mes e, teikiame rekomendacijas institucijom, tai ir tos institucijos yra atsakingos už rekomendacijų gyvendinimą ir turi rodyti mums, kad tai buvo padaryta bet kuri institucija negyvendinti mūsų rekomendacijų na, rizikuoja oficialiais vykdymo e, veiksmais, kad jų bus imtasi ir e, reikia pažymėti, kad visos institucijos e, tvarkingai gyvendino mūsų rekomendacijas ir oficialių sprendimų nereikėjo. Vykdėme tikslinį stebėjimą tais atvejais, kai nerima kėlė tai, kiek konkrečios institucijos laikosi domenų apsaugos taisyklių, kurios agentūros būtų. Ir e, šis stebėsinos darbas buvo vykdomas apsilankant atitinkamoje institucijoje arba atliekant patikras vietoje. Iš ankstinis e, patikrinimas ir toliau išlieka svarbi priežiūros priemonė. Dešimtaisiais metais patvirtinome 55 iš ankstinių patikrinimų nuomonės ir 58 sprendimus dėl esminės e, veiklos, taip kaip pavyzdžiui ankstyvo įspėjimo sistema, e, keičiantis informaciją apie užkrečiamas ligas pat ir e, standartinės administracinės procedūros vertinam, kaip pavyzdžiui samda, aukštinim, pareigų aukštinimas ir taip toliau. Ir dabar galime pasakyti, jog susitvarkėme su visais e, susikūpusiais e, iš anksiniais ekspos patikrinimais ir nuomonės rengiame efektyviau. Taip pat e, padaugėjo e, baigtų bylų, 137 e, e, buvo, kadangi buvo vykdoma stebėsena ankstesnių rekomendacijų gyvendinimo. Toliau plėtojame kitas stebėsenos formas, pavyzdžiui, skundų nagrinėjimas, administ... rekomendacijos dėl administracinių priemonių, teminių gairių tvirtinimas. Uh, mūsų tarnybos gautų skundų sudėtingumas išaugo dešimtaisiais metais, nors e, skundų skaičius sumažėjo 50 procentų. Dešimtaisiais gavome tik tai 94 skundus, tai daugiausia buvo susiję su uh, prieiga. Uh, uh, duomenų naikinimu ir taip toliau. 11 ir 24 priimtinų e, atveju e, buvo nustatyta, kad e, domenų apsaugos taisyklės pažįstos ir domenų kontrolės institucijom patiktos rekomendacijos. Kalbant apie administracinius tyrinimus, drausminius tyrimus, čia mūsų tikslas buvo suderinti geriausią praktiką atitinkamose slytise E, siekiant gerinti gyvendinimo reglamento 45-2001 reikia pažymėti, jog stebime pažangą įvairiose institucijose. Toliau buvo e, dirbama e, konsultacijų dėl nesmerasinių priemonių srityje. Nusintėme laišką visiems vadovams institucijų ir agentūrų. Ten buvo patvirtinti, atnaujinti standartai taikomi domino apsaugos pareigūnams. Pareigūn, siekiant geresnio laikymosi duomenų apsaugos taisyklių. Dėl mūsų konsultacijų politikos 19 teisėkūros nuomonių ir 7, 7 komentarų grupės buvo pateiktos dėl skaitminės darbo tarkės tolumo programos. Dar viena sričių buvo e, sąsaja, technologiniai e, poslinkiai. Čia mes labai aktyviai dirbame, kalbant apie atliekų e, direktyvos, sulaikymo direktyvos įgyvenimą. Ir aišku, detaliai nenorėčiau čia kalbėti apie įvairias patvirtintas e, nuomonės, tais klausimais, kurie yra jūsų kasdienėje darbo atverkė, tai būtų ES e, JAV susitarimas e, dėl domenų apsaugos. Dešimtaisiais metais bendradarbavome uh, iš esmės e, su visais kolegom nacionaliniu lygimu įvairiom e, temom, konkrečiai kalbant apie e, kai kurių esminių nuostatų aiškinimo duomenų apsaugos direktyvos, taip pat prisidėjome aktyviai dirbant tokiais klausimais kaip kontrolės ir apdarojančios institucijos klausimai. Ir e, dešimtaisiais metais mūsų institucijoje na, išaugo darbuotojų skaičius, todėl vykdėme vidinę pertrauką, skiriame naujų darbuotojų planavimo, biudžeto įgyvendinimo e, padaliniams, sekretoriatas buvo per, e, pertvarkytas, kad būtų galima aiškiu apibriežti atsakomybę, siekiant uh, užtikrinti efektyvesnį vairių funkcijų vykdymą. Mūsų svetainėje gali, galite rasti naują organizacinę struktūrą, taip pat e, siekiame didinti veiksmingumą mūsų komunikacinių veiksmų, informacinių priemonių be anglų ir prancūzų kalbos, pradėjome informacijos sklaidą ir vokiečių e, kalbą, kalbant apie 11 metų prioritetus. Duomenų e, saugojimo direktyvos peržiūra bus pagrindinis prioritetas. Kaip žinote, nesenai komisija paskelbė vertinimo ataskaitą ir nesenoje e, mūsų nuomoje dėl šios ataskaitos Paskelbėme, kad e, peržiūrėta direktyva e, netitinka domenų apsaugos reikalavimų. Mūsų nuomonė, tad e, toliau reikėtų vertinti proporcingumą. Toliau stebime informacinių technologijų komponentus kiek Tai yra susijęs su strategija Europo 2020 ir skaitinė darbo atvarkė. Tai e, taip pat susitelkėme į kitas iniciatyvas e, transporto e, srityje ir stambaus masto duomenų mainų srityje toliau investuojame ir išteklius, skiriame e, laiko teikiant rekomendacijas domenų apsaugos klausimais, skaitant e, gairių e, dokumentus tam tikromis temomis, rengiame seminarus, atsižvelgiant į tai, kad buvo kad buvo baigti ekspost vertinimai susikaupę iki to, tai uh, Dabar atsirado išteklių kit, e, kitai e, veiklai, siekiant e, užtikrinti, kad ES administracijos tinkamai įgyvendintų e, taisyklės ir mes toliau stebėsime, kaip tos institucijos įgyvendina duomenų apsaugos taisyklės, pradėsime bendrą e, stebėsenos e, projektą, vykdysime tikslinę stebėsenos projektus. Apibendrinamas galėčiau pasakyti, siekiame užtikrinti, kad nepriklausomo duomenų apsaugos priežiūros e, pareigūno veikla būtų vykdoma e, visose reikiamuose sritise. Norėtumėm e, padėkoti ES institucijom, konkrečiai šiam komitetui už paramą mūsų darbui ir, aišku, norėtumėm ypač padėkoti visiems mūsų personalo darbuotojams. Ačiū panams Hastings ir Butarelį už Europos duomenų apsaugos ombudsmeno ataskaitos pristatymą. Žodis dabar komiteto nariams užduoti klausimus. Pirmasis klausimas panas Dijas Demero. Mr. Dijas Demero. Muchas gracias, señor presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau paklausti, du klaus, užduoti du klausimus ponui Hastingsonui. 59 ataskaitos puslapyje 32 e, skyriuje kalbama apie kovos, e, apie fi, terorizmo finansavimą, kalbama apie uh, SWIFTą ir e, domenų apsaugą. Europolas. Europolas buvo įsteigtas tarybos sprendimo ir dabar bus rengiamas nuos reglamentas. E, tarybos sprendime numatytas priemonės, kurios skirtos e, duomenų apsaugai. Tai yra e, be, pagal šį reglamentą įsteigta ir duomenų apsaugos institucija. E, E, taip pat įvyko diskusijos dėl domenų apsaugos ir dėl PNR. Taigi norėčiau paklausti, pono Hatiksino, ar tarybos sprendimo dėka yra tinkamai užtikrinama domenų apsauga ir uh, privati sfera, ir tai užtikrins Europolas. O galbūt reikėtų naujo, naujo Europolo reglamento ir Tai leiks teikti naujus mechanizmus, kurių tikslas yra geriau užtikrinti privačios sferos ir domenų apsaugą. Pane Weber. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponams Hastings ir Butarelį už jų veiklą, kuri trunka jau pakankamai ilgai už e, jau pristatymą šios dienos. Galbūt e, jūs ir jūsų institucija yra viena iš mėgiamiausių šiame komitete, jeigu ne pati mėgiamiausia, nes visą laiką kreipiamės į jumis, kuomet norime išsiaiškinti tam tikrus dalykus, išsiaiškinti kokių sprendimų turime imtis, kokias procedūras pasitelkti ir kreipės ne dėl jūsų e, teisinio statuso, tačiau taip pat siekdami e, <clears throat> išsiaiškinti, kaip e, būtų galima geriau užtikrinti domenų apsaugą. Dalyvaujate sprendžiant įvairius klausimus susijusius su mūsų veikla beveik visose srityse remiantis jūsų nuomonė pareikšta dėl Frontex. Man atrodo, kad e, tai yra labai panaši padėtis į Eurodac e, duomenys, kuriuos mes dabar svarstame, taip pat tarptautinius susitarimus dėl keliaivių duomenų įrašų perdavimų, pavyzdžiui, su JAV, kuri nebuvo patvirtinta parlamente naudojimas interneto prieiga, blokavimo, kiti atvejai. Čia tik kelis pavyzdžius paminėsiu. Dauguma direktyvų, pakeitimų, peržiūrų, persvarstymų. Jų patvirtimas priklauso didžiai dalimi nuo tarybos pozicijos. E, parlamentas taip pat turi pritarti, tačiau taryba, be tarybos e, tie nutarimai neįsigalioja, taigi kokios pozicijos laikysitės tarybos atžvilgių tam, kad e, pastaroji atsižvelgtų į mūsų nuomonę, kuriai pritarė dažniausiai parlamentas. Kokių veiksmų ketinate imtis, nes, kaip jau minėjau, šie klausimai mums yra labai svarbus šiuo metu. Ponas Albrecht. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponams Hastingsui Butareliu už uh, pristatymą. Manau, kad nusipelnote padėkos žodžių. Pone Weber apie tai jau minėjo, jūsų ataskaitoje galima rasti daug pavyzdžių, kurie tai patvirtintų. Noriu konkrečiai paklausti apie duomenų perdavimo įrašų, keliaivių duomenų įrašų perdavimą. Ataskaitoje parašyta, kad ypač rizikos vertinimų ir profilių sudarimo klausimai kelia daugiausiai problemų. Noriu paklausti, ar bandoma kaip nors spręsti šią problemą. Juolab, kad e, dėl e, keliaivių duomenų įrašo perdavimo e, deramasi dabar tiek su JAV, tiek su Australija ir bandoma centralizuotai palyginti keliaivių elgesio profilius su įtarimą keliančiais profiliais jų sudarimu, tačiau kadangi tų profilių sudarimas nieko bendro neturi su konkrečiais įtarimais, remiamas įvairiaus pobūdžio informacija, juos sudarant noriu paklausti, ar jau turite kokiu nors minčių ar informacijos, kaip būtų galima susitarti dėl šių dalykų apibrėžimo. Pirmininkas, ačiū, ponas Fostova. Labai ačiū. Man kyla daug įvairius, galbūt mažiau svarbių klausimų. Dabar mes persvarstome domenų apsaugos direktyvą, siekdami ją geriau pritaikyti panaudojimui ES viduje, turint omenyje, kad padėtis uh, yra pakankamai sudėtinga, tiek susijusi su duomenų skelbimu internete, tiek apskritai su jų naudojimu. Ir paklausti, ar manote, jog bus įmanoma, kad ES duomenų apsaugos teisė būtų taikoma visur vienodai, ar e, tie nuolatiniai skirtumai, kurie dabar yra, išliks ir toliau. Mes tačiau labai daug dėmesio ir e, svarbos skiriame vienodų taisyklių taikymui ateityje. Kitas klausimas. E, mano šalyje Vokietijoje susidaro įspūdis, kad e, tiesiog per daug dėmesio skiriama duomenų apsaugai ir bandoma apsaugoti netgi anoniminius duomenis, o ne asmens duomenis. Ir čia e, mes patenkame į tam tikrą pilkąją zoną, kuomet neaišku, kokiais ryčiai taikomos kokios taisyklės, aš galbūt šiek tiek perdedu, tačiau e, gali galbūt atsitikti taip, kad ateityje galios skirtingos duomenų apsaugos taisyklės kairiarankiams ir dešiniarankiams asmenims. Taigi, e, labai daug neiškumo vis dar yra šioje srityje. Manau, kad domenų apsauga ir apskritai saugumas dažnai yra tarpusavyje susiję ar esama kokiu nors vertinimu šių dviejų sričių tarpusavio sąsojų, atsižvelgiant į tai, kad gyvename skaitmeninėme e, pasaulyje interneto erdvėje daug kas yra atliekama. Taigi noriu paklausti, ar šioje srityje turite kokių nors idėjų ir minčių. TFDP programa su jos e, padariniai, turime, turime keliaivių duomenų įrašų perdavimą galbūt e, yra priekaštavimo, kad perdodama per daug duomenų ir e, čia galbūt reiktų kokios nors programos atskiros Europos Sąjungoje šioje srityje, ponė Enitfeld. Ačiū, aš pritariu tiems, kurie dėkoja Europos duomenų apsaugos ombudsmeno institucijai, gyrė e, ponus už puikų darbą per pastarosius septynerius metus. Jūs tiesiog suformavote šios institucijos įvaizdį. Dabar institucija yra labai vertinga visos ES mastu. Noriu vieną klausimą užduoti. Dažnai jūs kreipiasi komisija. <clears throat> rengdama pasiūlymus dėl tam tikrų teisės aktų. Ar esate patenkinti tuo, kaip Europos komisija atsižvelgia į jūsų teikiamas rekomendacijas. Noriu vieną konkretų atvejį įvardinti, tai yra duomenų sulaikymo direktyvos įvertinimas. Pons būsų tėvų. Ačiū pirmininkai, aš taip pat norėčiau padėkoti kaip ir kiti kolegos, duomenų apsaugos ombudsmeno institucijų už puikų darbą, už gerą bendradarbiavimą su parlamentu, ypač su komitetu, remdamasis asmenė patirtimi. Pasakyti, kad daug naudos turėjau iš bendradarbiavimo su jūsų tarnyba, ypač rengdamas savo pranešimą dėl Frontex. Pirmą kartą svarstame galimybę išplėsti tokio pabudžio agentūros teisės aktų vykdymo agentūros e, įgaliojimus e, suteikia galimybę vertinti asmens duomenis šiai agentūrai. Agentūra yra išlaikoma iš mokesčių mokėtojų pinigų, tačiau iki šiol neturėjo galimybės dėl trūkstamų e, teisės aktų naudoti ir vertinti asmens duomenys, todėl noriu padėkoti už e, jūsų pateiktus pasiūlymus, kurie sulaukia didelį pritarimą šiame komitete. Noriu paklausti, ar jūsų institucija numato e, panašų pavyzdį pritaikyti ir kitų teisės aktų vykdymo agentūrų veikloje siekiant leisti, kad uh, agentūros teisės aktų gyvendinimo ES lygmenį tarpusavį bendrautų, dalintųsi informaciją, laikydamasis e, griežtų teisės e, aktuose numatytų apribojimų. Ačiū. Pirmininkas. Ačiū, ponė Flotrika, klausė dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat e, noriu prisijungti prie pagirimo padėkos žodžių, tačiau iš tiesų jūsų rengiamos nuomonės galima, e, jas būtų skaityti kaip Evangeliją ir, ir e, tikrai šitos nuomonės yra visiškai patikimos ir jas pasitelkus buvo galima įspręsti labai daug tarp frakcijų kylančių konfliktų. Jūs esate labai profesionalus ir patikimi pareigūnai, tai yra labai svarbu mūsų veiklai. Norėčiau grįžti prie Frontex temos. Kaip mūsų pranešėjas, panas Busutil, minėjo, jūs e, įnešėte naudingą indėlį į mūsų pataisų pakeitimų rengimą. Norėčiau tačiau išgirsti jūsų nuomonę dėl vieno atvejo, tai yra dėl e, įvairių institucijų tarnybų veiklos vertinimo. Pavyzdžiui, Frontex šiuo metu gali naudotis asmens duomenimis, gaunamas iš Turkijos arba apie Turkijos piliečius, tai šiuo metu yra atliekama Graikijos pasienyje, kuomet siena kertantis asmenys turi užpildyti uh, tam tikrą klausimyną. Tuo tarpu viename Bulgarijos e, laikraštyje taip pat šis faktas minimas ir vertinamas kaip parama tikroms tarnyboms. Tas faktas, kad e, joms leidžiama naudotis asmens duomenimis. Tačiau reikia paminėti, kad savo įgaliojimus Frontex, Frontex įgaliojimuose nėra tos nuostatos, nėra galimybės naudoti, vertinti asmens duomenis, tačiau e, jie turi pasikliauti trečiosios šalies institucijų teikiamais duomenimis. Pone Latford, prašau. Ačiū pirmininkai, nekartosiu ponios Flotr klausimo. E, tiksliau tų pagiros žodžių. E, pasakytų kiekvieno kalbėtojo įžangoje, tačiau bet kokia atveju jums pritariu. Noriu užduoti klausimą dėl informacijos valdymo. Ar duomenų apsaugos ombudsmeno institucija mano, kad jos uh, misija yra atkreipti valstybinio institucijų dėmesį į galimybės pasinaudoti esamais duomenų šaltiniais ir duomenų bankais. Vietoj to, kad duomenys būtų renkami iš naujo e, dėl e, kliek duomenų įrašo perdavimo konkretų pavyzdį pateiksiu, daromas spaudimas rinkti duomenis atitinkamus keleivių e, keliaujančių iš vienos valstybės narės į kitą. Tačiau jeigu mes negalime rinkti ES viduje keliaujančių keleivių asmenų duomenų, Pavyzdžiui, e, įsivaizduokime, kad e, tie asmenys, kurie e, norėtų nepastebėti atvykti iš Argentinos į Londoną, galėtų tą padaryti per Frankfurtą, kadangi šiuo metu tokie duomenys iš Frank Frankfurtą nėra fiksuojami. Taigi noriu paklausti, ar negalima būtų pasinaudoti dabar tais duomenimis, kurie yra renkami prie ES išorės sienų, vietoj to, kad būtų kuriami nauji duomenų bankai ES viduje. Čia kiek klausimas dėl būtinumo tokių veiksmų, dėl proporcingumo principo taikymo. Kila klausimas, kodėl negalėtumėte pasidalinti, geriau pasinaudoti jau sukauptais duomenimis, tai nieko bendro neturi su prieiga prie duomenų. Bet e, iš naujo renkant duomenys, manau, kad problemos, kurias dabar patirime, pasikartotų. Pone Ernst. Vielen Dank. Dėkoju. Aš taip pat Gue Angel vardu norėtume padėkoti Jums daug, padėkoti ponė Hostingsonai, dirbame kartu su Jumis tiek ties daugybė e, klausimų, be kita kur klausimų, kurį liečia ir pati Europos parlamentą, pavyzdžiui, e, formą liečiančią asistentus, padėjėjus. Dėkojame už pagalbą, nors dar nekam atsakom atsakymą. Ir dabar trys klausimai. Duomenų apsaugos ombudsmenų nepriklausomumas. Jūs savo pasisakymę plačiai apie tai kalbėjote ir manau, e, tai m, mm, turi priežasčių, nes daugeliu atveju e, nebuvo tai užtikrinta. Galbūt galėtumėte trumpai nušviesti, kas jums svarbiausia yra, kas turėtų būti gyvendinti ir ko dar trūksta daugelio klausimų atveju. Kitas klausimas, tai yra SWIFT ir keliaivių domenų perdavimas, kai kalba eina apie masinį domenų perdavimą. Galbūt galėtumėte uh, šį klausimą plačiau nušviesti, nes e, kyla didelis, vadinamo, profilingo, profilio sudarimo pavojus. Taip pat norėčiau sužinoti, kaip jūs vertinate visą platau, problemą išplaukiančią iš plataus domenų perdavimo SWIFT ir PNR. Uh, atveju. Na ir galiausiai klausimai susiję su kūno nuskenavimo oro uostuose. Na ir norėčiau sužinoti, e, kaip, užtik, kaip atliekant kūno skenamą yra užtikrinama domenų apsauga, kokiu yra trūkumu ir kaip jūs tai vertinate. Dabar norėčiau sužinoti, uh, E, atsakymus iš pono Hastingsono ir pono Buturėlio. Aišku, jie jau sureagavo daugelį mūsų klausimų ir nebejoju, kad jie um, apibendrins atsakymus į svarbiausius klausimus. Ačiū visų pirma už e, teigiamus atsiliepimus, mums labai malonu. Uh, Žinoma, mes pasidalinsime e, tuo su savo darbuotojais, bandysiu atsakyti į na, daugelį klausimų, bet išgirdome, ką Jūs e, norėjote pasakyti, supratome, atsižvelgsime į tai. E, dėl santykių su Europolu, tai sritis, kuriai taikoma Lisabono sutartis, kartu yra domenų priežiūros e, institucija užsiemanti e, policijos duomenimis. Na, o mes, e, žinoma, glaudžiai bendradarbiausime su jais dėl TFTP stebėsenos. Tai priklauso policijos duomenų sričiai. Klausėte, ar tarybos sprendimas

Europolo ir domenų apsaugos sistema ir viso to e, pakanka. Turėčiau pasakyti, kad e, kiekvienoje srityje e, atskiri trūkumai yra. Europolo sprendimas buvo patvirtintas dar neįsigaliojus Lisabono sutarčiai, taigi tas sprendimas bus peržiūrimas ir turėtumėm tuo pasinaudoti, siekiant ištaisyti kai kurios trūkumus domenų apsaugos. Sistema, žinoma, nėra adekvati ir, žinoma, tai, tai turėtų būti visos peržiūros dalis dalis, tai turėtų taip pat būti atrakta. Pane Weber iš esmės klausė apie strategiją, kurią naudojantis būtų galima įtikinti tarybą. Tai prasidėtų nuo aiškios analizės ir nuo argumento pateikimo, jog reikia įrodymų, reikia papracingumo, reikia legitimumo ir kad visą tai būtų, reikia pakankamai tyrimų, kokie, kokios galimos alternatyvos. Tai būtų na, e, svarbu kalbant apie duomenų saugojimą. Uh, Tačiau bendrai paėmus mes uh, sistemiškai bendraujame su pirmininkausiančiomis valstybėmis, dabar kalbame, pavyzdžiui, su pirmininkausiančia Lenkija ir uh, džiugu matyti, kad bendrai uh, uh, ir bendrai paėmus ir šiuo atveju pirmininkausianti Lenkija labai nori įtraukti mūsų tarnybą, nagrinėjant sudėtingus klausimus, uh, rengiant sudėtingus dokumentus, tokius kaip pavyzdžiui ES keliaivių duomenų įrašai, kalbant apie dėrybą su, su JAV, mes laikomės atokiai, e, kita vertus e, labai padedame, e, atlikdami kritišką vertinamą, sulėdami alternatyvas ir kartu labai neigiamai vertiname tai, kaip tai vyksta Tačiau yra ko pasimokyti, einama tinkama linkme. Na, e, panas Albrechtas iš esmės kalbėjo apie e, e, keliaivių duomenų įrašus. Rizikos profiliavimas tai yra sudėtingiausias dalykas, tačiau svarbu yra matyti štai ką. Būtent dėl to keliaivių duomenų įrašo sistemoje yra siūloma. Jeigu tai nepakankamai aišku, tai problema būtų pačiam pasiūlyme. Uh, problema būtų susijusi su proporcingumo vertinimu, saugiklių užtikrinimu. Į tai reikėtų atkreipti dėmesį, tai reikėtų akcentuoti. Rizikos profiliavimas gali būti ir visiškai nekaltas, gali būti ir profilia, ir pr problematiškas. Pavyzdžiui, gydytojai skirto savo, pat, savo pacientus, kam, kam reikia daugiau dėmesio, rinkodarininkai taip pat grupuoja kažkaip tai savo vartotojus, o rizikos profiliavimas gali būti sudėtingas. Visų pirma, turėtumėm. Um, aptarti, kas yra rizikos profiliavimas. Ką tai, ką tai reiškia, kad tas žodis E, reiškia, kad kalbėtumėm apie tą patį dalyką. Kai tai išsiaiškinsim, tuomet e, būtų galima numatyti saugiklius e, atsakingos institucijos ir keliaivių duomenų subjektai tuomet galėtų prieštarauti. Ir uh, uh, galėtumėm investuoti į mechanizmus, kurių dabar nėra. Ir aišku, pasiūlyme tai nėra įvardyta. Uh, taigi dar reikia atlikti nemažai darbo. Uh, Ponas Vasas uždavė nemažai klausimų, kaip eiti didesnio vienodumo linkme, suderinimo linkme. Europos sąjunga yra iš esmės harmonija arba vienodumas pasireiškintas per skirtumus. Manyčiau, kad reikėtų eiti tokia linkme, naikinti skirtumus, kurie nenaudingi, nes to, tų skirtumų labai daug yra ir domenų apsauga gali būti neefektyvi. Taigi e, čia kalba būtų susijusi su priemonėm, reikėtų kalbių, kalbėti daugiau apie komisijos pasiūlymo esmę. E, man regis reikėtų aiškios, aiškios platformos, aiškiu, aiškaus pagrindo, kaip būtų galima eiti į priekį. Jūsų pranešime apie e, apie tai e, kalbama, reikėtų įvardyti tas rytis, kur turėtų būti daugiau skirtumų, kur mažiau. Tačiau, kai e, e, dėgiame arba pritarėme skirtumams, tai, tai reiškia komplikacijas ir gyvendinimo srityje. Tad toks mano bendras požiūris būtų uh, ar duomenų apsauga pernelyg sureikšminama. Taip, pripažįstu tai ir e, mes turėtume būti realistai, realiai vertinti duomenų apsaugą, nes e, iš tiesų e, tai yra pas, paslauga, tos principus reikia taikyti, bet nereikėtų pernelyg sureikšminti. Anonimiški duomenės, ar tai pernelyg sureikšminta, yra nesu toks tikras, kalbant apie rizikos prabiuliavimą, tai galbūt tai būtų sritis. Tame kontekste kontekste būtų galima dėkti mechanizmus, kurie būtų grindžiami e, analitiniam e, priemonėm, ar reikėtų e, domenos apsaugos taikymos rytį plėsti, kalbant apie anonimiškus duomenis? Ne. Tačiau reikėtų griežtai apibriežti, kur yra riba asmens duomenų apsaugos. Kol kas tai riba labai tinkamai vietoje yra, nenorėčiau jos nei, nei mažinimo linkme keisti, nei didinimo. Uh, saugumas, privatumas. Ta pati mintis, to reikia, reikia tai integruoti nuo pat pradžių, nes jeigu saugumas bus užtikrinamas privatumo e, sąskaita, tai e, paslaugos visuomeniai tikrai nepadarysime. Taigi e, problema su TFTP yra tokia, kad saugumas ir privatumas nebuvo iš to žaidimo dalis, jeigu tai galima pasakyti nuo pat pradžių, matome tam tikrus trūkumus, yra ko pasimokyti, ar reikia Europos TFTP, sunku pasakyti. Tačiau, žinoma, e, dabartinė sistema nėra, e, nėra mus tenkinanti ir jeigu gerai apgalvota e, galvota Europos TFTP sistema būtų tas sprendimas, galima apie tai galvoti. Pone Infeld klausė apie neoficialias konsultacijas. Iš esmės mus tenkina tai, kiek komisija įsiklauso į viską oficialiuose nuomonėse, tuomet mes jau akcentuojame, e, ką reikėtų tobulinti, kalbant apie duomenų saugojimą. Jūs apie tai klausėte. E, mūsų vaidmuo yra esminės svarbos ir e, ragintumėm komisiją pateikti subalansuotą vertinimą. Dabar taip pateikta, problema aiškiai yra ir mes ir toliau kritiškai vertiname siekdami tinkamų sprendimų džiugu girdėti pono e, Busutilo pateiktą Frontex agentūros vertinimą. Ar teisės saugos institucijom tai taikyti, na, galbūt, galbūt, tačiau nereikėtų e, visiems taikyti vieno kurpalio, tai gera patirtis yra e, keitimasis duomenimis tarp teisėsaugos institucijų. Tai norėčiau paminėti labai pozityvius komentarus išsakytus ponos, ponios Atvien ir uh, Mm, tikiuosi, kad teisingai paminėjau e, jūsų pastabas, ponė Lutford, kalbant apie informacijos valdymą, e, koks mūsų vaidmuo. Mes e, bendradarbiavome su pirmininkavusia Švedija ir, ir, ir vėliau dirbome tą darbą, rengėme metodologiją, stebėjome, kaip tai taikoma. Ir kėlėme klausimus tyriamosius klausimus, ar nagrinėjote alternatyvas, kokios jos buvo. Ir prireikus galėtumėm nurodyti, kokios alternatyvos galėtų būti, tačiau mes nenorėtumėm e, primetinėti alternatyvų, nes e, svarbiausia yra, kad komisijos siūlymai būtų įtikinantis ir e, norėčiau paraginti parlamentarus reikalauti nagrinėti alternatyvas, jeigu to nebuvo padaryta. Ir galiausiai Nepriklausomumas yra esminės e, svarbos, duomenų apsaugos tarnyba turėtų galėti atlikti tą teisingą subalansavimą. Net, e, ta tarnyba neturėtų gyventi kažkieno tai kito e, darbo atvarkės tarnyba turėtų pasiekti gero subalansavimo, turėtų teikti geras rekomendacijas ir lygiai verti vaidmenį turėtų atlikti valstybės narės. Kalbant apie e, keliaivių duomenų įrašus, kalbant apie masinius duomenis, e, turbūt aptariau tai kalbėdamas apie ankstesnę analizę, kalbant apie kūno e, skenerius. Uh, šioje srityje ankstyvame etape visi susilaikėte, visi jūs susilaikėte nuo sprendimų, dabar matome, kad jau yra kur kas tinkamesnė technologija ir matome, kad e, didžiaja dalimi e, viskas priklauso nuo technologinių sprendimų ir galbūt dabar yra tas etapas, kai galime tinkamai e, to pasinaudoti. Tad manau, dabar padėtis mūsų kur kas geresnė yra kalbant apie kūnų skenerių e, naudojimą visuotinai, galbūt tai nėra, nėra e, tinkamas sprendimas. Netgi jeigu sustiprintas privatumas bus, vis dėlto kalba eis apie duomenų apdarojimą, taigi saugikliai turi būti taikomi ir e, to reikia siekiant užtikrinti subalansuotą kelią į priekį. Ačiū už jūsų skirtą laiką. Ačiū ir už tas papildomas minutės. Dėkuoju, ponė Hastingsai, už tai, kad apibendrinate klausimus ir atsakėte juos. Na ir dabar suteiksiu žodį ponui Batareliu ir paprašysiu papildyti. Na, surikusi ponios Weber pasisakymą. Mes gavome drąsinti raštą iš tarybos ir. E, taryba padrasinamus ir ragina palaikyti tampresnius ryšius, papildomai šalia to darbo, kurį atliekame rengiant nuomonės. Taigi mes e, dalyvausime korepero posėdžiuose, dalyvausime toliau darbo grupėje. Ir taryba nurodė, jog jį ketina palaikyti tampresnis ryšius mumis, papildomai to, kaip jį reaguoja mūsų nuomonės. O ponai Albrecht, galėčiau pasakyti, kad profilių, profilingo rengimas yra labiau susijęs su JAV duomenų apsaugos institucijų darbo, ne su Europiniu institucijų darbu. Na ir tikimės, kad tolmesnės diskusijos e, padės e, komisijai patobulinti dabartinę padėtį ir čia jūs padėsite. Taip pat dėkuoju poniai Latford nesiūlote nekurti naujų duomenų e, bazių, nekurti kažkokių tai naujų sąveikų. Tai yra pagrindinis principas ir mes nesikį tai pabrėžime įvairiose nuomonėse. Taigi dėkuoju už tai, kad atkreipėte dėmesį šį aspektą savo pasisakymų metu. Ačiū. Dėkuoju, ponė Hastingsinai, ponė Butarėlė, jūs esate atsakingi Europos domino apsaugos priešas institucijos pareigūnai, dėkuoju tik tai informaciją. Sakome jums viso gero ir dabar pereikime prie vienodo požiūrį asmenis atitinkamo pranešimo, pono Romeros pranešimas, prašau. Tai aštuntasis mūsų darbo tvarkės punktas ir pagal jį kalbėsime apie vienodą požiūrį į asmenys, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijas. Taigi, išklausysime mūsų pranešėjo, pono Raulio Ramero. Jis rengė Europos parlamento nuomonę dėl vienodo požiūrio. Ši nuomonė buvo patvirtinta plenarnėje sesijoje 2009 metais e, balandžio mėnesį per konsultacijų procedūrą, tačiau įsigaliojus Lisabono sutarčiai pasikeitė procedūra. Na ir dabar e, jau reikia pritarimo procedūros. Tesnis pagrindas, tai yra 19 starties straipsnis. Taigi, ponas Romede yra pranešėjai sutinkamai su e, pritarimo procedūra. Na ir žinome, kad Vengrija, ir Vengrija kaip pirmininkaujantį šalis, informuos mus apie padėtį, kaip yra su šiuo dokumentu. Tai bus padaryta per šios dienos posėdį, taip pat ir komisija išdėstys savo uh, nuomonę. Na ir aišku, komiteto nariai taip pat galės e, pasisakyti, išdėstyti savo požiūrį į šį dokumentą. Taigi pirmiausia, išklausysime pranešėjo, po to uh, Vengrijos, kaip pirmininkaujančio šalies. Taigi pirmiausia, ponas Rumeda. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tiesą sakant, nedaug ką te galiu pridurti. Uh, Mm, kaip žinote, jau, jau kuris laikas gilinamės į šį klausimą, dabar šis klausimas yra strigęs taryboje, nes kai kurios valstybės narės ne, tiesiog nerodo politinės valios žengti prieki. Tačiau vis dėlto Mes e, atidžiai išnagrinėme pasiūlymo kontekstą, na ir pasiūlymas svarbu primti greitai. Todėl visiškai nesuprantama, kad kol kas e, neturime konkretaus pasiūlymo, dėl kurio įvyktų balsavimai parlamente. Na taip, anksčiau tai buvo uh, E, toks klausimas, kuriam galiojo konsultacijų procedūra, todėl parlamentas neturėjo galimybės e, pakomentuoti šio pasiūlymo kaip teisėkuros organas. Dabar padėtis pasikeitė ir pagal naują procedūrą aš pakeičiau ankstesnį kolegą e, Kotelainą Voitenberg. Vo kuri per praeitą kadenciją buvo pranešė dėl šio klausimo. Aš gan tampriai bendradarbiavau su uh, kuriomis pirmininkaujančiomis šalimis, su Ispanija, pato su Belgija, na ir galiausiai su, su tomis pirmininkaujančiomis šalimis, kurios nėra taip jau uh, konstruktyviai nusteikusios E, ir pasigendu to įprastinio bendradarbiavimo tarp tarybos ir parlamento. Na ir po šios įžangos norėčiau užduoti tris specifinius klausimus tarybai. Na, na ir greičiausiai galiu numanyti ir specifinius atsakymus. Taigi, trys šie klausimai liečia dabartinės diskusiją. Pirmasis klausimas yra susijęs su tuo, ką sakė pagrindinė teisų e, agentūros direktorius. Jis labai aiškiai nurodė, ne tik tais, kad ne vien tik tais ataskaitoje tai vardyta, bet ir apskritai suvokime, jog iš tikrųjų e, labai reikalinga tokia direktyva. Tai svarbu ir nepamirškime to. Nes uh, Yra valstybių narių, kurios sutinka su tuo, kad direktyva reikalinga ir aš manau, kad tai turėtų paskatinti ir tas valstybės narės, kurios kol kas blokuoja. Taigi norėčiau sužinoti e, tarybos atstovų nuomonę į šią ataskaitą. Kitas klausimas tai yra teisinis matmuo. Atsižvelgiant į tai, kad ES ratifikavo Junktinių tautų konvenciją dėl žmonių su negale teisės, tai buvo padaryta Vengrijos pirmininkamo pradžioje. Taigi dabar norėčiau paklausti, kaip taryba vertina uh, dabartinį nenorą patvirtinti direktyvą, kuri leistų valstybėms narėms uh, įgyventinti jautinių tautų konvencijos nuostatas. Tai galbūt e, taryba galėtų aktyviau imti šio klausimo. Ir dar trečias dalykas. E, diskusijos, e, diskusijose, kurios vyksta e, tarybos darbo grupėje, socialinių klausimų darbo grupėje. E, Tarsi žengiama, bandoma žengti atgal, kad, pavyzdžiui, tam tikros socialinės teisės kad e, tam tikros socialinės teisės negaliotų sezoniniams trumpalaikiams darbuotojams. Kaip jūs tai vertinate? Nes jo, kad čia reikalingas parlamentą pritarimas. Taip pat norėčiau paklausti ir komisijos nuomonės dėl šių diskusijų. Štai tiek iš mano pusės ir nebejoju, kad kolegos turės e, daugiau klausimų ir aš mielai juos papildysiu ir dabar norėtųsi sužinoti e, tarybos ir komisijos nuomonę dėl šių klausimų. Pirmininkas, dėl to, kad dėkuoju už tai, kad nušvietėte padėtį. Na ir dabar e, išklausysime trumpo komisijos ir tarybos pasisakymą, turime parlamento narių, norinčių pasisakyti sąrašą priminčių, kad e, šios dienos e, darbo tvarkėje ryte dar numatytas uždaras svarstymas. Ir išklausysime Europos komisijos teisingumo generalinio direktorato generalinės direktorės. Taigi, tikiuosi, kad visi pasistengsime, jog būtų uh, laikomasi pasisakymo laiko, kad sutilpsime į laiko. Na ir išklausus pirmininkaujančios šalies ir komisijos mes nieko nebetrauksime į sąrašą. Pirmininkaujančios šalies atstovai. Ponas Atila ir ponas Laslo, kuris iš jūsų pasakys, ar esate čia salėje? Dėkoju. Labadiena, ponės ir ponai, dėkoju už kvietimą. Pirmininkaujančios šalies vardu dėkojame už kvietimą ir mielai atvykome į jūsų posėdį, mielai informuosime jūs apie darbus susijusius su nediskriminavimo direktyva. Na, arba, tarkim, direktyva liečiančia vienodą požiūrį į asmenis, nepaisant jų religijos, tikėjimo, negalės, amžiaus ir seksualinės orientacijos. Taigi informuosime jūs apie darbus atliktus taryboje. Na, dar nuo 2008 metų Liepos mėnesio e, prasidėjo darbai liečiantis šią e, direktyvą. Jie trunka jau trejai metai ir įsigalios Lisabono sutarčiai mums e, pasikeitė procedūra ir reikalingas e, vienbalsis balsavimas tam, kad būtų patvirtinta ši direktyva. Direktyva liečia labai platų klausimų e, spektrą į šis klausimas žiūrima iš labai plačios perspektyvos, kalba eina ne vien tik tai užimtumą, bet ir apie socialinius aspektus. Pavyzdžiui, tokius dalykus kaip švietimas, būstas ir panašiai. Ir jei neprieštarausite, trumpai nušviesiu šio direk, šios direktyvos uh, e, priešistoriją. Belgija, kaip buvusi pirmininkaujančia šali, lapkričio mėnesį vertino savo darbus, dėkojame Belgijai už tai, o mes kaip pirmininkaujančia šalis tęsime šios darbus. Belgija, kaip pirmininkaujančia šalis, savo laiku nurodė, kad ši tema labai sudėtinga, sudėtinga rengti šį dokumentą, kadangi. E, Yra tokių dalykų, kaip pavyzdžiui subsidarumas, e, O taip pat rizika, kuri tenka valstybėms narėms, yra daug neaiškumo ir š... tai šiek tiek kliudė dar mūsų darbams. Belgijos pirmininkamo metu daug dėmesio buvo skiriama e, finansavimo aspektams ir būstui, nuo mes savo ruoštų susitelkėme į kitus aspektus. Taigi, remiantis ekspertų žiniomis mes bandėme ypač daug dėmesio skirti žmonėms su negale. Kodėlgi tai padarėme? Tai susiję su tuo, jog šis rytis liečia ypač daug žmonių, E, nuo 70-80 milijonų žmonių, tai yra 10-15 procentų ES gyventojų. Be to, direktyvos tikslas pagerinti šios žmonių grupės gyvenimo sąlygas tam, kad šios būtų geresnės. Direktyvos tikslai sutampa su strategijos 2020 tikslais. Na, o tikslas yra pasiekti, kad e, pagerin, pagerėtų 75 procentų žmonių turinčių negalę įdarbinimo sąlygos, kurios šiuo metu yra gan prastos. Taigi, mums reikalinga strategija, kuri leistų uh, labiau įtraukti į vairias sferas žmonės su negale, įskaitant į užimtumą. Mes parengėme e, klausimyną, e, kurį suderiname su komisija ir dabar apžvelgsiu pagrindinius jų aspektus. Na, iš vienos pusės tai čia kalbama apie e, žmonių su negale e, prisitaikymą ir iš kitos pusės e, netoligus e, naštos paskirstimas. E, taigi mes savo darbėme gilinamės į tokius klausimus, kaip pavyzdžiui kaip, pavyzdžiui, pasitelkus nacionalinę teisę galima būtų užtikrinti didesnį šių žmonių įtraukumą. Taip pat reikia starti dėl to, kaip mes suprantame tinkamą į, įtraukimą ir kaip galima būtų užkirsti kelią netolygiam naštos paskirstimui. Dėkoju visiems prisidėjusiems prie darbų, dėkoju komisijai. Mums, kaip pirmininkam šešalė, tikrai lab, buvo labai reikalinga uh, parama, nes reikėjo sutarti dėl pagrindinių savokų, nes jeigu tai nebus padaryta, nepavyks ir susitarti. Aišku, per trumpą laiką neįmanoma apžvelgti visų klausimų. Tiesiog atkreipsiu dėmesį tai, kad pavienėse valstybėse narėse egzistuoja labai skirtingos sistemos, tačiau E, vis dėlto taikomas e, protingo pritaikymo, pristaikymo principas, tačiau tai daroma pasitelkus labai skirtingus metodus. Na, tai pasakytina tiek apie švietimą, tiek visuotinės darbos paslaugas ir panašiai. Jungtinė tautų rezoliucija taip pat kalbama apie tinkamo protingo pristaikymo, pritaikymo principą, tačiau vis dėlto uh, reikėtų suderinti to principo įgyvendinimą. Taigi, mūsų tikslas yra užtikrinti e, prisitaikymą ir prieinamumą žmonėms su negale. Taigi manome, kad reikia numatyti privalomo pobūdžio prievalės, kurios būtų e, patvirtintos. Na ir apibrieštis turėtų būti iliustruomas konkrečiais pavyzdžiais, kurie uh, e, pagrystų, nurodytų, kaip suprasti tinkamą protingą prisitaikymą. Na, yra konkrečių aspektų, dėl kurių vyko labai gyvos kontroversiškos diskusijos, nuo dėl neproporcingo uh, laštos paskirtimo, tai visa tai liečia ne vien tik žmonės negaliu, bet visą makroekonomiką kaip patokią. Na, tai liečia žmonių su negale finansinę padėtį, jų konkurencingumą, o taip pat ir šių žmonių potencialą. Į visą tai reikia atsižvelgti. Na, tikiuosi, kad mums pavyko uh, tinkamiau apibriežti įvairias savokas. E, tikiuosi, kad pavyko padaryti pažangos ir tikiuosi, kad pirmininkaujant jau Lenkijai bus daroma tolimesnė pažanga. Lenkija, šalis, kuri perims pirmininkamą po mūsų, pritarė tiems patiems tikslams kaip ir mes. Na ir svarbu, kad direktyvos taikymas rytis būtų apibriešta taip, kad nebūtų jokių nesusipratimų ir kad e, nustatyti įsipareigojimai prievalės galiotų visiems. E, pabaigai norėčiau palinkėti Lenkiai, kai būsimai pirminkaujančiai šaliai geros sėkmės, e, dirbant toliau ties šią direktyvą. Taip pat dėkoju visiems, kurie prisidėjo uh, prie šio teisės akto rengimo ir dabar jau dėrybos tęsis e, pirmininkaujant e, Lenkijai. Dabar ponas Fernando Pereira iš komisijos pusės turėtų pasisakyti, tačiau siūlyčiau e, apibendrinti diskusijos ratus, nes pana Lebai laukia galimybės pateikti savo pristatymą. Taigi, žodis komisijos atstovui. Ačiū. Aš kalbėsiu trumpai. Noriu, kad mano generalinė direktorė ilgai lauktų savo eilės. Noriu padėkoti pirmininkaujančiai Vengrijai už per pastarį pusmetį nuveiktus darbus. Buvo paminėta, kad daugiausiai dėmesio skiriame priemonėms siekdami palengvinti žmonių su negale gyvenimo sąlygas. <clears throat> Reikia paminėti, kad šis rytė buvo pasiekta pažangos. Kaip minėjau, komisija gyvenančias pastangas palaikė pirmininkaujančią Vengriją. Mes laikėmės nuomonės, kad komisijos kad e, pateikti pasiūlymai yra teisinga linkme, e, atsakant į panoramėvą klausimą dėl ilgalaikių sutarčių. Pirmininkaujantį Vengriją čia taip pat pateikė atitinkamą pasiūlymą ir mes esame pasirengę jį svarstyti, bet kokiu atveju noriu paminėti, kad e, esame labai toli nutolę nuo susitarimo taryboje, tai niekam nepaslaptis, nes taryba turi pritarti šiems pasiūlymams vienbalsiai. Ir <clears throat> komisijos pozicija, požiūris į šios pasiūlymus e, tarybos pozicijos negali pakeisti dėl pagrindinių teisų. Noriu pasakyti, kad e, komisija mano, kad siekiant e, užtikrinti visapusišką apsaugą nuo diskriminavimo, būtina patvirtinti šią direktyvą, reikia paminėti, kad e, esame nusivylę tuo, kaip lietai šioje srityje judama į priekį. Yra pateikti techninio pobūdžio pasiūlymai, kaip išspręsti šį klausimą, todėl komisija ragintų būsimą uh, ES pirmininkė Lenkija daugiau dėti pastangų šioje srityje. Atrodo, kad bandoma gilintis tik tai labiau į techninio pobūdžio klausimus e, susijusius taip pat su amžiumi. E, ir busmoji pirmininkė Lenkija gali tikėtis komisijos paramos e, siekiant užtikrinti, kaip įmanoma, didesnį teisinį saugumą šioje srityje. Įsigalios Lisabonos sutarčiai parlamentas tikimės greitų laikų patvirtins panašų kompromisą kaip taryboje Todėl yra labai svarbu, kad diskusijos vyktų toliau tarp parlamento ir tarybos ir šis dialogas yra labai svarbus. Mes esame patenkinti ir galime prie prisidėti. Labai ačiū, pirmininkas. Ačiū dabar. Noriu. Uh, paprašyti parlamento narių nekalbėti ilgiau nei pusantros minutės, užduodant klausimus, nes pana Levailį jau laukia už durų, ponas Kešmin dabar. Ačiū pirmininkai, trumpai kalbėsiu. Buvo kalbama apie e, e, Vengrijos pirmininkavimo metu pasiektą skaidrumą ir pažangą. Aš jokios pažangos e, ir skaidrumo nematau, nieko bendro Čia e, neturime su užimtumu. Užimtumo klausimai yra reglamentuojami pagrindų direktyvo atitinkamoje. O reikia pažiūrėti, kaip atskiros valstybės narės, pavyzdžiui, Vokietija sprendžia šią, šią problemą. Mums trūksta politinės valios ir drąsos, ką nors keisti. Siunčiamas visiškai neteisingas signalas, taip pat ir iš komisijos pusės, nes šias rytie buvo nuveikta. Nu, nepakankamai daug. ES konvencija dėl žmonių su negali jau pasirašyta, greitai pasirašysime konvenciją dėl žmogaus teisų ir mūsų veiksmai prieštarauja e, šios e, konvencijos nuostatoms, taip pat ir teisės nuostatoms dėl nediskriminavimo. esame sprendę atitinkamas problemas kitose direktyvose dėl rasės ir etninės prigimties ir e, galimybė užtikrinimo vienodų sąlygų ir prieigos e, prie darbo sąlygų ir kitų dalykų. Noriu pasakyti, kad Europos parlamentas nepakankamai deda pastangų patvirtinamos teisės aktų atitinkamus siekiant užtikrinti diskriminuojamų asmenų teisės ir jas apginti. Ir, ir e, aš tikėjausi iš pirmininkaujančių šalies daugiau politinės valės ir e, daugiau gebėjimų. Pone Inetfeld, ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad iš, iš karto, kai pakalbėsiu, turėsiu išeiti, tačiau pritariu kiekvienam Maiklo uh, žodžio, manau, kad yra gėdinga. Taip kaip valstybės narės elgesi šiuo atveju, nes e, teikda, teikdamos, kad e, žmonių su negale vienodas traktavimas gali tapti per brangus, tačiau pažvelkime, kiek pinigų mes išleidžiame kitoms rytims, pavyzdžiui, kovai su terorizmu per pastarosius dešimt metų 20 kartų daugiau lėšų išleidžiame, nepaisant. Tačiau kai kurie asmenys netgi nenori apie tai diskutuoti, teikdami, kad e, šis klausimas toks svarbus, nesvarbu, kiek išleisime tam lėšų, o kodėl mes negalime e, atitinkamai e, skirti lėšų ES piliečių teisų apsaugai. Ačiū, ponia Botkur dabar. Ačiū pirmininkė. 2008 metais socialistų ir demokratų vardu aš rengiau atitinkamą pranešimą ir pritariu tam, kas buvo pasakyta šiandien. Tiksliau noriu paklausti išklausus komisijos ir tarybos pasisakymų, ar tai iš tikrųjų tinkamas būdas kovoti su diskriminacija. E, taip pat esame ir kitų priežasčių, ne tik siekiant užtikrinti uh, žmonių su negale teisės, reikia užtikrinti taip pat ir e, atitinkamų e, mažumų teisės, vyresnio amžiaus žmonių teisės. E, kalbama, kad daug kas yra per, per brangu, tačiau kalbama, kad vis tik reikia spręsti žmonių su negale problemas, tačiau kodėl nieko nedaroma, kad jos būtų uh, sprendžiamus. Klausimas yra, e, ar turime pakankamai valios, kad šios problemas galėtume išspręsti, o prisimindama diskusiją su komisare Reding prieš kurį laiką, ji teigia, kad e, galbūt reiktų tvirtinti tik tai e, direktyvą neįgaliųjų asmenų, o kitas grupės palikti nuo šalyje. Noriu paklausti, kokia komisijos pozicija klausimų dabar, ponas Dejong. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad pritariu kitiems kalbėtojams. Tai tikrai gėda. Ir e, manau, kad gėdinga taip pat e, pirmkaujančių šalies laikysena, kadangi kalbėjo tik apie vieną priežasčių grupę. Europos parlamentas nori E, šios direktyvos ir tikrai nesuprantama, kodėl taip ilgai turime laukti pažangos, kuri visiškai priklausoma nuo politinės valios. Todėl atėjo laikas, kai žmonės gatvėse pradėtų apie tai kalbėti. Niderlanduose pradėjau atitinkamą akciją, tikėdamas, kad LGBT e, teisų gynėjai kitos visuomenės organizacijos per atostogas fiksuotų visus diskriminacijos ar netolerancijos atvejus, ar e, pačios, ar jų pačių atžvilgių, ar kitus mano atžvilgių. Ir tikiuosi, kad e, po kurio laiko aš galėsiu pristatyti nemažą sąrašą atvejų, patvirtinančių, kad ši diskriminacija egzistuoja, galbūt e, kitose valstybėse narėse. E, parlamento nariai galėtų imtis panašių veiksmų ir jeigu mes po to <clears throat> galėsime pateikti tinkamus įrodymus apie diskriminacijos atvejus, tai kita pirmininkaujantį šalis taip blogai nesios pana Blinkevičiūtė dabar. Iš tikrųjų labai blogai, kad e, taip lietai judam į priekį dėl labai svarbios direktyvos mūsų ES piliečiam. Aš sakyčiau, kad ne tik, kad neįdom į priekį, mes tiesiog imituojam darbą. Kiekviena pirmininkaujanti valstybė imituoja darbą šitoj srity, pasirenka kokią nors vieną temą, ją pusmetį gvildena, o rezultato nėra jokio. Iš tiesų, noriu padėkoti Vengrijai, kadangi labai svarbu, jog neįgalus žmonės turėtų lygias galimybės, teisės, integraciją visos ES mastu. Bet žiūrėkim, kas dabar vyksta. Šiuo metu Europos parlamente yra rengiamas labai svarbus pranešimas dėl neįgalių integracijos ir mobilumo Džiaugiuosi čia matydama šitoj salį ir pranešėją. Tačiau mes e, trijų, grupių, trijų politinių grupių atstovai, e, socialdemokratai, e, SND grupės, ALDE grupės, Žaliųjų grupės atstovai, siūlom įtraukti į mūsų pranešimą, juk reikia kaip galint skubiau atrasti bendrą sutarimą ir priimti antidiskriminacijos direktyvą. Tačiau IPP grupė mūsų kol kas nepalaiko. Tai, iš, tai parodo tam tikrą poziciją dėl neįgalių žmonių. Todėl aš iš tikrųjų labai norėčiau e, linkėti, kad e, kada nors toks sprendimas būtų priimtas ir ne tik kaip politikai žadėtumėm prieš kiekvienus rinkimus, kad kovojam su, e, su, e, su diskriminuojamai žmonėmis, sudarom jiems sąlygas, bet pagaliau padarytumėm. Thank you. And Mrs. Wikstrom. Thank you very much, Chair. Pone Vikstrom, aš taip pat esu priblakšta kaip kolegas ponas Kešman ir kiti dėl to, kaip elgiamasi su e, šiuo labai svarbiu dokumentu. Norėčiau atkreipti kelet, dėmesį keletą aspektų susijusių su negale. E, Junktinių tautų konvencijoje e, dėl žmonių su negaliai įsigalėjo šiais metais ir šioje konvencijoje užtikrinta teisė į gyvenimą nepriklausomai ir taip pat numatyta, kad žmonės gali patys pasirinkti, kaip gyventi. Na, ir manyčiau, kad perkelimas į nacionalinę teisę yra labai svarbus dalykas. Esu labai susirūpinėsi dėl to, kaip e, struktūrinių <clears throat> e, struktūrinių fondų lėšos yra tinkamai panaudojamas, ar tai čia yra e, kažkaip rekonstruojami pastatai, ar e, tie žmonės yra patalpinami į kažkokius slaugos namus, globos namus, e, ir tai reiškia, kad tie žmonės yra veikiau atskiriami negu integruojami ir, sakyčiau, reikėtų veikiau skatinti žmonių, tokių žmonių negalę gebėjimą gyventi nepriklausomai, negu jų patalpinimą į globos namus. Ir, ir konvencijoje kalbama apie nepriklausomą tokių žmonių uh, E, gyvenimą ir kadangi mes pasirašėme šią konvenciją, tai tai tarsi prievalė ir mums. Ir todėl norėčiau paraginti tarybą ir komisiją pasižiūrėti, kaip yra panaudoma struktūrinių fondų lėšo šiam klausimui. Gerbiamas pranešėjų Romeva, girdėjote komiteto narius, kalbėjusius aiškiai ir drąsiai. Uh, Na ir turbūt dabar reikėtų išgirsti jūsų paskutinį e, pareiškimą prieš perinant prie panos Label klausimų, jeigu galėtume kalbėti glaustai. Labai glaustai kalbėsiu. Aiškiai kalbėta, visi, kas kalbėjo, kalbėjo ES didžiosios daugumos gyventojų vardu. Tikiuosi, kad pirmininkaujantį valstybę suprato mintį. Parlamentas tebe laukia pranešimo ir uh, norime uh, kuo greičiau gauti tą pranešimą, tą ataskaitą. Uh, laukime turinio, nes uh, teisinio požiūrį turime tai, tai, tai padaryti. Ir, Ir aišku, tai yra susiję ir su pirmininkaujančia valstybė. Tikiuosi, kad pirmininkasianti Lenkija padirbės geriau praeitą kartą diskusijos šiame parlamente buvo labai netenkinančios, tikėsime, kad kitą kartą jos bus geresnės. Ačiū už glaustą kalbą, ponė Romeva. Kaip Žinote, su ponia Labal turėjome e, kalbėti apie bendrai duomenų apsaugos susitarimą. Norėčiau priminti, jog šis pranešimas e, vyksta e, už uždarų e, durų. Ir e, tie, kas neturi teisės dalyvauti uždarame posėdėje, prašome palikti salę ir dabar pakviesime ponę e, Lebail. Tarti žodį. jau peržengėme ribas, kada užtikrintas vertimas yra. Tai galbūt šis e, uždaras posėdis galėtų vykti be vertimo. Bonjour, bonjour, bienvenue.